Das heißt, wir müssen schon schauen. Ich, ich werde da aufpassen. Todėl mes turėtume, dar aš. Sind vom Samstag noch hier. Nes manau, kad reikėtų jūs informuoti, kad e, keletas darbo tvarkės punktų yra pakeisti vietomis. E, dėl to mes tai padarėme dėl to, kad to paprašė kolegos, nes jie turi e, anksčiau išeiti. Manau, kad nekomentuosiu tų pakeitimų, jūs juos visi matote. E, manau, kad niekas neprieštarauja pakeistai darbo. E, aš savo pranešimus taip pat padariau posėdžių protokolai lapkričio 23, lapkričio 90 ir gruodžio 2-3 dienų, dienų yra jum pateikti. Matau taip pat, kad nėra jokių prieštaravimų. Ir todėl galime pradėti diskusijas, jeigu teisingai suprantu. Tai pirmasis punktas yra. E, Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa. E, E, Pone Ek yra salėje, ji yra atsakinga ir pranešėja ir jai suteikiu žodį, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na tai gan yra trikė ir e, pranešimas. Baltijos jūra yra didelis vandens baseinas ir turi didelį įtaką jos aplinkiniams šalims. Na ir tiesą sakant, Baltijos jūros regionas patiria didelį spaudimą, pavyzdžiui, dėl žmogaus veiklos, dėl taršos, klimato kaitos bei bioįvairovės praradimo. Ir dėl to prastėja ekologinė Baltijos jūros e, padėtis bei jos gebėjimas atsinaujinti. O taip pat ir tai įtakoja tiek su Baltijos jūros teikimu susijusias paslaugas, tiek šalia gyvenančių žmonių uh, sveikatą, tiek ir Baltijos jūros regiono vystimasi, bet o tai skaudžia atsiliepa turizmui, žuvinkys ir panašiai. Baltijos jūros apsauga, bendradarbiaujant su Baltijos jūros šalimis, prasidėjo dar 74 met, 74 metais, tuo metu septynios šalis pasirašė Helsingio konvenciją ir ketino tokiu būdu mažinti taršą. Nuo to laiko mm, buvo dedama daug pastangų, bandant sukurti ekologinių valdymų paremtą sistemą bei užtikrinti tvarų Baltijos jūros ekosistemos naudojimą. Ir jeigu mes pažvelgsime Baltijos jūros regiono geografiją, tai pastebėsime, kad yra daug upių įtekančių į Baltijos jūrą ir atnetančiančią daug vandenų per aplinkinės šalis. Taigi matome, kad tai yra didelis upių baseinas supantis Baltijos jūrą. Na ir tiesąkant, plėtros įtakoje Baltijos jūra tapo vidinė ES jūra ir todėl reikia bendrų veiksmų, E, tam, kad būtų užtikrinta tvari Baltijos jūro regionų veikla. Ir Baltijos jūros regione buvo vykdoma daug mokslinių tyrimų, dažniausiai jie nekoordinuojami, suskaldimi ir pernelyg priklausantis nuo ribotų uh, tyrimų galimybių nacionalinių vietos ir regioninių lygių. Ir todėl būtina parengti bendrą veiksmų regioninį planą. Na ir tam, kad būtų užtikrintas ilgalaikis koordinavimas ir bendradarbiavimas tarp Baltijos jūros šalių mokslinių bendruomenių, aštuonios valstijos narės - Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Vokietija, Švedija ir Lenkija, tai yra tos dalyvaujančios šalis, pradėjo bendrą Baltijos jūros tyrimų programą. Ir čia remiamas 169 sutarčių straipsnių ir tokiu būdu jame dalyvauja ir bendryje. Tai reiškia, kad nacionalinė tyrimo veikla tose valstybėse narėse bus apjungtos bendroje tyrimų programoje, ypač skiriant daug dėmesio Baltijos jūros tyrimų strategijai, kuri buvo patvirtinta praeitais metais. Taip pat vandens pagrindų direktyvoje bei jūro aplinkos strategijoje. Pagrindinis šio projekto tikslas yra uh, parengti struktūrizuotą požiūrį Baltijos jūros regione. Ir norėčiau priminti Eranet ir Eranet Plus programas ir tokiu būdu bandoma sumažinti kliūtis bandant apjungti nacionalinės mokslinio tyrimų programas. Taip pat, aišku, ir Rusijos federacijai bus suteikta galimybė dalyvauti, kadangi, kadangi Rusija yra didelis Baltijos jūros baseino teršėjas. Kaip jau minėjau, Ši programa remiasi 169 sutarties straipsnių ir tai suteikia galimybę bendrijos mokslinio tyrimo programas vykdyti kelioms valstybėms narėms ir tai kartu leidžia kartu valdyti šias programas. Be to, šios programos yra remasi specifinėmis programomis, bendradarbiavimo programomis ir jų tikslas yra prisidėti prie tvarios regiono veiklos. Taip pat yra numatyti ir specifiniai tikslai, kaip pavyzdžiui, ekologiniai tyrimai. Dalyvaujančios valstybės narės sutarė, jog labai svarbu, kad įgyvenančioje programą bus atsižvelgiama į šalių Um, ekonominis interesu ir čia bus pasitelktas mokslinio tyrimų finansavimo fondas. Komisija pažadėjo prisidėti finansiškai ir tai siektų 50 milijonų eurų visos programos galiojimo laikotarpiu, 7 metų laikotarpiu. Manau, kad tokiu būdu mes privalome tiek siekti tikslų ir tai daryti kiek manoma greičiau ir veiksmingiau ir vengti berikalingų kliučių. Nemanau, kad čia reikėtų įdėkti naujų biurokratinių priemonių, galbūt netgi priešingai ir po, po, po mini klausimo rūdienį kai visi universitetai ir institucijos dalyvaujantis šioje programoje mums plačiai nušvietė visas galimas problemas. Komisija pasiūlė, kad ir bendryje dalyvautų e, šioje programoje, tai atitinka ir parlamento rekomendacijos, tai nesikė aptarėme anksčiau. Ir jeigu mes tinkamai gyvendinsime šią programą, tai manau, kad tai galėtų tapti uh, um, ki, modelių kitiems regioniniams bendradarbiavimo modeliams, pavyzdžiui, viduržėmio jūros, šiaurės jūro regionas ir kitur. Taigi tokiu būdu mes galime suteikti modelį regioniniam moksliniam bendradarbiavimui. Na ir tiesą sakant, šiaip mūsų vykdoma programa bus taps pavyzdžių. Sakyčiau, yra dvi problemos, kurias reikėtų aptarti, jos yra aptariamos tiek taryboje, tiek ir komisijoje. Pirmiausia, tai yra ta dviejų fazių struktūra. Komisijos pasiūlyme programa siūloma padalinti du etapus. Tokių pavyzdžių turėjome jau anksčiau. Na ir ta dviejų etapų uh, struktūrais yra susijusi su programos įgyvendinimu. Na, o dabar komisija siūlo įgyvendinti dviejų etapų metodą ir mokslinio tyrimų srityje. Na, ir komisija at, pirmiausia atliks aktyves e, konsultacijas su suinteresuotais asmenimis bus parengtas tvarkaraštis, o po to pereis, bus pereita į penkerių metų įgyvendinimo laikotarpį. Na ir pirmiausia bus dviejų metų fazė, kai viskas ištirto, o po to bus penkerių metų gyvenimo laikotarpis. Taip pat bus nustatyti ES finansuojami šios bonus programos projektai. Atsižvelgiant į tai, jog bendradarbiavimas mokslinio tyrimų srityje turi senas tradicijas ir jo egzistavimo finansavimo struktūros atitinkami tinklai bei kiti dalykai jau sukurti, tai manau, kad e, reikėtų aptarti šį pasiūlymą dėl dviejų etapų gyvendinimo ir e, labai įdomu būtų sužinoti ir jūsų nuomonę šio klausimu. Pasirengiamuoju laikotarpiu. Tas finansavimo e, tink ginklas buvo panaudotas tam, kad būtų pasinaudota ta ben, komisijos siūloma dviejų etapų sistema. Na ir po pirmojo etapo komisija įvertins, ar iniciatyva yra pakankamai brandi ir jeigu įvertimas bus uh, E, tinkamas, tuomet bus pasirašytas sutarimas dėl bonus programos įgyvendinimo. Čia, sakyčiau, nėra sprendimas, ar reikia gyveninti, ar nereikia gyvendinti programą. Mes esame tikri, kad jį būtina, jį reikia gyvendinti. Taigi, e, vertinimo tikslas ir vertinti pačios struktūros veiks, našumą, veiksmingumą, o ne nuspręsti, ar, ar gyvendinti šią programą ar ne nes e, tiesiog nenorime, kad e, būtų prarastas laikas, e, impulsai. Kitas aptartinas klausimas yra finansavimo pobūdis. Ir sakyčiau, čia reikėtų kalbėti apie bendrų įnašusių sistemą. Na ir komisija mano, kad visos valstybės narės turi nešti savo indėlį į bendrą biudžetą. Na, žinome, kad skirtingos valstybės narės turi skirtingų galimybę ir tas indėlis gali būti skirtingas. Tai gali būti finansavimas, infrastruktūros suteikimas, personalo suteikimas ir panašiai. Kodėl toks turėtų būti bendras pavadinkime, puodas. Na, tarkim, kai kuriuose valstybėse narėse gali atsitarkti problemų, teisinio pobūdžio, konstitucinio problemų, pobūdžio problemų dėl įgyvendinimo. Ir, na, nesitikime, kad valstybės narės keis savo konstituciją dėl šio dalyko. Todėl turėtume sukurti tokį virtualinį bendrą puodą, nustatant dalyvavimo ir indėlių, in, indėlių principus, kurie neprieštarautų valstybių narių, pavyzdžiui, teisės, teisai. Taip pat turime ieškoti praktinių uh, sprendimų, kurie leistų išvengti teisinių problemų gyvenant naujus projektus. Kita vertus, reikia, aišku, nepamiršti ir bendrijos tikslų gyvenančią programą. Tai tiek iš mano pusės ir dabar tikrai būtų labai įdomu išgirsti valstybių narių nuomonę dėl šio projekto, nes šis projektas iš visų pirma yra labai svarbus į tiek savo turinių, tiek ir tikslų požiūrių, bet ir todėl, kad jis galėtų tapti bendradarbiavimo modeliu kitose regionuose. Ačiū. Dėkoju, kolegė. E, dabar sutiksiu žodį ponui Gyrek. E, dziękuję bardzo. E, jest, dyskutujemy na... Dėkoju. Mes šiandien kalbame apie labai svarbų komisijos inicijuotą projektą. Kas apskritai yra Baltijos jūra? Baltijos jūra yra jūra, kuri uh, yra šiek tiek suri, jos negalima pavadinti tikrai sure jūra. Todėl dažnai e, taip atsitiko dėl to, kad ši jūra dažnai užšala ir dėl to e, joje vyko įvairūs antropomorfiniai pokyčiai. ir e, upių basein, baseinuose taip pat vyko atitinkami geografiniai e, reiškiniai, dėl to čia labiausiai tiktų trečias C variantas. Norėčiau Jums priminti, kad e, tam tikros upės, pavyzdžiui, Oderis prisideda prie to, koks vanduo įteka į jūrą. E, aplink šią jūrą yra aštuonios ES valstybės ir Rusija, o Rusija daugiausia prisideda prie taršos šios jūros. Todėl galima pasakyti, kad 90 procentų tai yra ES e, jūra. Dabar pakalbėsiu šiek tiek apie Rusiją. Rusija žada statyti dujotekį po Baltijos jūrą jau buvo nustatytas investicijų planas ir manau, kad šis projektas Rusijai vaidina svarbu vaidmenį. Aš dabar norėčiau pakalbėti apie ES ir Rusijos bendradarbiavimą. Kalbant apie šį projektą, tai taip pat turėtų atsižvelgti, ypač kalbant apie šio projekto finansavimą. Galėčiau pasakyti keturias pasta, pastabas. Visų pirma, dėl to bendrojo bendro biudžeto. Mes iš septintosios pagrindų programos jau žinome, kad biurokratinis aparatas yra toks dėlis, kad paprastai yra vėluojama ir mes bijome, kad tie tos lėšos, kurias mes atiduosime į tą bendrą projekto biudžetą, jos nebus tinkamai panaudotos. Todėl mes siūlome pereinamą į laikotarpyje, e, kuomet būtų toksai mišrus finansavimas arba kad būtų virtualusis biudžetas. Toks būtų mano pirmo, tokia būtų mano pirmoji pastaba. Toliau antroji pastaba susijusi su dviejomis, dviem etapais. Pirmasis etapas - analizė ir sprendimai. Tačiau yra matoma, kad e, reikia papildomos analizės, kad būtų nustatytos projekto gairės. Ir tai e, taip pat įtakos kad pirmo, pirmasis etapas užtruks ilgiau ir e, mes tik vėliau galėsime pradėti įgyvendinti antrą etapą. Ir aš taip pat norėčiau pasakyti, kad panašių projektų jau buvo praeitie. E, pavyzdžiui, e, tai buvo projektai susiję su senyvo amžiaus žmonėmis, su smulkiomis ir vidutinėmis įmonėmis. E, todėl būtų gerai, kad visi dokumentai vystant šį projektą būtų panaši į anuos projektus, nes tai būtų tikrai palengvinimas. Na ir mano ketvirtoji pastaba, e, tai yra pasiūlymas dėl e, infrastruktūros ir e, valstybių, kurios dalyvaus projekte nuo savų lėšų. Manau, kad šis pasiūlymas yra e, E, labai griežtas. Manau, kad tos bendros infrastruktūros naudojimas yra dalykas, kurį dar reiktų diskutuoti. Ir e, tai turėtų būti dar, e, kalbama, apie tai turėtų būti kalbama su komisija. Dėkoju toliau ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, pirmiausia, noriu pasidžiaugti Europos komisijos rodomų dėmesių, norint įtraukti Baltijos jūro regioną į mokslinius tyrimus ir tuo, buč, tuo pačiu būdu turbūt ir pagerinti viso, e, viso regiono veiklą. Iš tikrųjų noriu padėkoti ir Švedijos e, pranešėjai, germai Lenajak, už labai didžiulį atliktą darbą ir tiesiog gana neblogą dokumentą, kuris ateityje, manau, įgaus labai didelį praktinį įgyvendinimą. Dėl tų pastabų, dėl kurio čia šiandieną jau buvo kalbėta, aš irgi taip pat norėčiau sakyti savo nuomonę, tai yra dėl dviejų etapų programos įgyvendinimo. Taip pat labai keista, kad e, šitame, e, šitoje strategijoje yra numatoma labai griežtai suskirstyti į du etapus ir po ko Europos komisija Taip pat labai griežtai yra numačiusi samdyti nepriklausomus ekspertus ir vertinti. Tai iš ankstinės susidaro toks įspūdis, kad galbūt per griežtas ateities tikslas vertinti šitą programą. Mano supratimu pakaktų, kad ES valstybės narės susitartų dėl bendros mokslinių tyrimų programos arba dėl bendros darbo atvarkės. Po to iš tikrųjų Europos komisija tolimesnių projektų įgyvendinimo eigoje arba pradedant šitos projektus įgyvendinti turės galimybę diskutuoti su valstybės narimis ir dar kartą kalbėti apie vieno ar kito projekto tinkamumą. Tai leistų e, kai kuriom valstybėm e, šitą programą įgyvendinti paraleliai ir nestabdytų šitos e, strategijos įgyvendinimo. Ir antras dėl, iš tikrųjų, dėl bendro fondo sudarimo. Aš nenoriu kartotis, kas jau buvo pasakyta dėl tam tikrų e, probleminių dalykų, dėl piniginių lėšų įnašo, kad yra galimybė teikti paramą ir įvairiais e, e, infrastruktūros pasiūlymais ir daugelį kitų dalykų, tačiau iš tikrųjų kai kuriuose valstybės narėse yra tam tikrų juridinių dalykų, kurie galbūt neleistų pervesti pinigų, nežinant už ką, ir eilę laiko tie pinigai turėtų būti laikomi kažkokiame tai fonde ir tai gali sukelti problemų ateityje, ateityje viso strateginio projektų įgyvendinimui. Todėl tikrai norėčiau, kad Europos komisija teisingai suprastų ir vis dėlto šitos du punktus e, pamėgintų pakeisti taip, kad šita strategija iš tikrųjų ateityje galėtų būti gyvendinta kuo skubiau ir kuo greičiau. Ačiū. bedanke mich, Herr Kollege van Nistelrooy. Ja, voorzitter, we hebben vandaag de... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, šiandieną mes pirmas iki keičiamės nuomonėmis dėl šio klausimo. Galime pasidalinti mintimis dėl sąrango šios programos ir panašiai. Man labai malonu dėl to, kad pone Ek išdėsti E, tokį vis, visapusiškai nušvedė šį projektą ir manau, kad tas dviejų etapų e, mechanizmas tikrai būtų yra tinkamas. Svarbiausia viską gerai paruošti ir numatyti tikslus, nes kitai bus pradėti tyrimai, nelabai įsivaizduojant, kokias problemas reikia spręsti regione. Ir aš manau, kad reikia čia galvoti ne apie visas viso pasaulio problemas, o problemas susijusias su Baltijos jūros regionu, todėl svarbi ši pirmoji fazė. Na, no, ir jos metu be kito kalbus kalbama apie pinigus, apie tą bendrą puodą, ir po to žiūrėti, kaip viskas bus įgyvendinama. Na ir svarbiausia yra tai, ar iš tikrųjų bus susitarta dėl bendro finansavimo ir bendrų indėlių. Nu, čia mes dar kalbame ir apie kitus dalykus susijusius su regioninė politika, investicijomis, kaip ir kolega prieš mane tai minėjo. Na, tiesą sakant, pinigų kaip ir pakanka, tačiau svarbiausia yra žinoti, kam bus skirti tie pinigai. Ir todėl įsipareigojimai šiame kontekste yra labai svarbus dalykas. Ir manau, kad galbūt geriau išsamei viską aptarti iš anksto, tik ir tik po to uh, skirti lėšas, todėl aš labai palaikau tą siūlytą dviejų etapų metodą. Ir manau, kad tas pirmasis etapas ir jo rezultatai bus labai svarbus įgyvendinimo etapui nesu už tai, kad būtų priimami plataus masto sprendimai, kuriuos po to būtų neįmanoma įgyvendinti. Na ir aišku, yra daug įvairių aspektų, pavyzdžiui, procedūriniai, taisyklių klausimai. Sutinku, kad Baltijos jūros regionas yra išskirtinis ir jis galėtų suvaidinti tokį modelio pavyzdžių vaidmenį Tam pritarė ir parlamentas. Na, ir tikrai Baltijos jūros regione vykdoma daug mokslinių projektų. Juos galima būtų apjungti ir manau, kad tokiu būdu galima būtų uh, paspartinti transporto vystimas, pagerinti ekologinę būklę, bet kita vertus gali atsitikti, kad bus daug kalba ir nieko nebus padaryta. Ir aišku, jeigu pavyzdys bus teigiamas, tai jis e, turės pasiekmių. Ir jeigu būtų galimybė kaip nors įtraukti Rusiją, tai čia puikus dalykas, nes Rusija taip pat turi atitinkamų interesų regione. Ir manau, kad ES ir e, Rusija čia galėtų priimti savo susitarimą. Komisijos atstovas ponas Matė. <coughs> Merci, Monsieur le Président. Euh, je voudrais tout d'abord remercier euh, Madame. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Ek už jos pranešimą dėl bonus programos ir dėl jos pasiūlymo. Turiu pasakyti, taip, Europos komisija visiškai pritarė šiam pasiūlymui. Mes jį atidžiai išnagrinėjome Ir dabar jau yra dviejai metai, kaip mes dirbame ties šio projektu. Ir mūsų atliktas darbas buvo kartu su bonus konsorciumu Helsinkije. Europos komisija daug galvojo, kaip pateikti šį pasiūlymą. Ir aš norėčiau pabrėžti pirmosios fazės, pirmojo etapo strateginę svarbą. Tai yra strateginis etapas, kuris mums leis kartu su dalyvaujančiomis valstybėmis plėtoti mokslinių tyrimų darbo atvarkę, tam, kad galėtumėm toliau kurti ir vystyti ES politikos rytis. Bonus programa svarbi Baltijos jūros regionui. Tačiau ši programa dar svarbesnė, kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę. Manau, kad tai bus deramas pavyzdys e, kitoms programoms ateityje. Tai, ką mes vadiname Common Pot, bendras išdas, bendras fondas, galbūt jūs žinote, kad ši mintis kilo atlikus analizę, išnagrinėjus 136 straipsnį. Čia aš galvoju apie Van Vanden pranešimą, kuris buvo pateiktas Europos parlamentui. Ir Europos komisija atidžiai išnagrinėjo vandenden e, rezultatus, dėl to mes siūlome įgyvendinti šią programą remiantis e, tuo bendro išdo požiūriu. Mes manome, kad tai pats lengviausias būdas įgyvendinti šią programą. Ačiū. Dėkoju, toliau ponas Odi, viena minutė, nes mums tikrai reikia labai stebėti laiką. Dėkoju, tik kalbėsiu labai trumpai dėl valstybių narių vaidmens bendrijos politikoje, pavyzdžiui, tokioje, kokia, kokia, kurią mes čia dabar aptarėme, ji yra lyginama su viduržėme jūros politika, tai yra viena labiausiai užterštų jūrų Europoje e, ir diskusijos pradžioje yra E, buvo galvojama apie ne tik tas valstybės narės, kurios yra prie tos jūros, bet ir apie visą Europos Sąjungą. Tačiau kyla klausimas, koks konkrečiai yra valstybių narių vaidmuo. Ar mes čia kalbame tik apie tas valstybės narės, kurios yra prie Baltijos jūros, ar apie visą regioną? Lege Ek? Ar pirmininkaujantį valstybę norėtų ką nors pridurti? Nobody wants. No. Okay. <laughs> Thank you. Uh... Ačiū. Manau, kad e, noriu pirmiausia padėkoti visiems nariams už įnašą, vertingą įnašą į diskusiją. Pirmiausia, dėl Rusijos. Mes visi pripažįstame e, Rusijos labai svarbų vaidmenį. Ne tik dėl jos geografinės padėties, kadangi Rusija yra viena iš tų valstybių narių, kurios yra prie, prie Baltijos jūros, tačiau tai yra svarbu ir dėl to, kad e, tarša, didžiulė dalis taršos vis dėlto ateina iš Rusijos. Taip pat Rusija numatė per, Europos, per Baltijos jūrą eksportuoti daug energijos, ne tik tai dujas. Taigi labai padidės jūrų transporto srautas iš Rusijos per Baltijos jūrą. Todėl būtina įtraukti Rusiją ir programoje yra numatytos galimybės sudaryti asociacinį e, ryšį su Rusija. Tai reikėtų, tam reikėtų papildomų ir lėšų, ir struktūros iš Rusijos pusės. Ir tai yra gerai. Tai yra visiems rūpimas klausimas. Todėl svarbu, kad mes tinkamai išspręstumėm e, bendradarbiavimo su Rusija klausimą. Pagal 133 straipsnį numatyti trys projektai. Pirmas yra e, Eurostar dėl e, mažų ir vidutinių įmonių, dėl metrologijos priemonių ir dėl bendradarbiavimo. Komisija siūlo dar vieną struktūrą ketvirtame projekte, kuris yra didesnis, apima daugiau sričių, e, tas projektas yra sudėtingesnis ir galbūt dėl to būtų naudinga iš esmės pagalvoti apie visą strategiją ir apie bendradarbiavimo organizavimą, kad mes pasiektumėme savo tikslus programoje bonus 169. Išnagrinėjus dabartinę situaciją, kalbant apie šalis ir regiono vystimasi, e, regione aplink Baltijos jūrą, ypač galvojant apie naujas valstybės narės, Žinoma, toms valstybėms narėms reikia ekonomikos vystimo, ekonomikos gerinimo, aplinkos išvalymo. Ir visą laiką daugėja tokių vietų, tokių regionų, kur yra labai užteršta jūra. Taigi Baltijos jūra tam tikrą prasme yra unikali, jos padėtis, jos būklė yra labai sunki ir aplink Baltijos jūrą gyvenantis žmonės, jiems reikia pasirūpinti, pagerinti Baltijos jūros būklę, e, nes tai svarbu jų pačių sveikatai, gyvenimo trukmiai, regiono vystimusių plėtrai ir aplinkosaugos reikalams. Visą tai labai svarbu, kalbant apie Baltijos jūros vandens sistemą, todėl šie klausimai turėtų būti spręstini nedelsint. Svarbu, kad mes šios klausimus spręstumėm tinkamai, praktiškai, veiksmingai, geriausiai panaudojant išteklius. Ir kaip komisija nurodė, tai yra dalis Europos mokslinių tyrimų erdvės. Ir šiuo projektu mes tarsi rodome pavyzdį ateities projektams. E, aš jau numačiau kitus posėdžius šią temą ir norėčiau paprašyti Strasbūrė surenkti posėdį. Pranešimas kitą savaitę, penktadienį bus e, patiktas vertimų, taigi turėsim labai nedaug laiko, tačiau tikimės, kad galėsime balsuoti šiuo klausimu, jeigu e, visi sutarsime dėl teksto, dėl dokumento. Taigi birželį, pavėliausiai Liepos mėnesį planuojame balsuoti už šį dokumentą. E, turime e, stengtis pasirūpinti Baltijos jūros būklę ir aplink ją gyvenančių žmonių poreikius. Ačiū. Dėkoju kolegijai, jūs pasakėte pačius svarbiausius dalykus, aš savo ruoštų norėčiau pridarti. Vakar bendravau su Ispanijos kaip pirmininkančių šalies atstovais ir ji prašė, kad kai aptarsime visus dokumentus, uh, kad dėl jų būtų susitarta per pirmąjį skaitimą. Aš manau, kad reikėtų viską dar įsigilinti, nes įprastinė procedūra yra normali procedūra, o pirm, susitarimas per pirmąjį skaitimą yra išimtinis dalykas, kai ypač skubiai reikia susitarti. Na, nors šiaip esame mes nusiteikę lankščiai ir kaip ir jūs minėjote, mes dirbsime kiek įmanoma greičiau, bet aišku pasiliekant savo tinkamą laiką. Komis, Todėl visų pirma noriu padėkoti ir baigėme darbo tverkės, šio darbo tverkės punkto aptarimą. Ir tiesą sakant, jeigu mes kiekvienas iki darbo tvarkės punktų aptarimui sunaudosime daugiau laiko negu kad numatyta, tai kitų punktų negalėsime aptarti. Taigi dabar pereikime prie Europos žem... tarpinio Europos palidovinės radio navigacijos programų vertinimo. Kolega Remek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, mes čia turime ypatingą galimybę, tiesą sakant, startuoti iš Baltijos jūros regiono į kosmosą. Na ir dabar norėčiau pakalbėti apie satelitinės navigacijos programų panaudojimą uh, ūkiniai veikla žemėje. Taigi, kolegos, mano pranešime yra keletas aspektų ir aš bandysiu susitelkti į pačius svarbiausius dalykus. Pirmiausia, atkreipsiu dėmesį į tai, kad šis dokumentas dera su tais dokumentais, kuriuos mes aptarėme. Ir čia ypač pasakyčiau, paminėčiau pono Glant ir pono Dašinovski pranešimus. Ir e, tų jų pranešimų išvados atsispindės ir mano pranešime. Nebejoju, kad puikiai bendradarbiausime su šiais dviem pranešėjais. ir manau, kad jie taip pat neš savo indėlį ir rengiant mano pranešimą. Tokiu būdu galėtume nuolat keisti nuomonėmis ir užtikrinti darbų testinumą. Mano manimu, mano rengiamas pranešimas yra labai svarbus, ne vien tik tais parlamento darbai, bet ir visos ES veiklai. Satelinės navigacijos programos yra vieni iš ambicingiausių struktūrinių projektų. Daugiai daugelis Europos parlamento narių žiūri kontroversiškai šios projektus, nes jie yra brangus. Na ir dabar reikėtų pagalvoti, ar mes sugebėsime įtikinti ES piliečius, kad mums reikia ne vien tik renkti, bet ir įdėkti šios projektus. Šie satelitinės navigacijos projektai yra labai svarbus visai Europos Sąjungai ir mums kaip europarlamentarams čia tenka daug atsakomybės. Na, kiti pranešimo aspektai gal netokie filosofiškai. Ki. Ir čia, pažiūrėjau, paminėčiau e, finansinius dalykus. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip tas finansavimas, šių projektų finansavimas atrodys ateityje. Labai svarbu užtikrinti finansavimo testinumą tam, kad projektai būtų įgyvendinti. Pagal mano likščiau turėtą informaciją, e, projektų kaštai yra nuolat kontroliuojami net ir tuomet, kai jau yra paleidžiami palidovai. Na ir šiuo atveju turime privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą įdėgiant naujas sistemas. Ir čia, aišku, pirkimų srityje reikia bendradarbiauti ir manau, kad čia galėtume pagalvoti ir apie tarptautinį bendradarbiavimą, pavyzdžiui, su trečiosiomis šalimis Europos žemynė ir už jo ribų būtų neblogai konkrečiai sužinoti, kaip, pavyzdžiui, Kinijoje, Rusijoje arba JAF yra vykdomas panašios programos, kiek pasiekta pažangos jų atveju, kaip ten bebūtų, reikėtų stiprinti Europos pramonės pozicijas, pavyzdžiui, dėgiančias programas. Škelias nebus lengvas, žinome, kad e, dėgiant, kad Galilėjo programa, satelitinės programos nesibaigs. Ir su palidovinėmis programomis arba Galilėjo programa susijusios paslaugos yra brangios. Na, trūksta, pavyzdžiui, pajėgumų, atsiranda vilkinimo ir dėl to vilkinimo tiekėjai gali mažinti kainas. Na ir turint galvoje visą šį kontekstą, aiškėja, kad reikia atlikti ne vien tik tais vidurio laikotarpio projektų vertinimą, tačiau reikėtų įvertinti ir visas satelitinių programų perspektyvas po 2013 metų. Daugas priklauso nuo finansavimo. Bet finansavimas yra ne viskas. Šiuo mes jau kalbame ir apie ES prestižą įgyvendinant tokias programas. Ir iš anksto, naudodamasis progą, noriu padėkoti už būsimą bendradarbiavimą. Dėkoju, toliau žodis teikiamas kolegai Busina. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip pabrėžia pranešėjas, šis europinis projektas iš tiesų yra labai svarbus. jis e, taps svarbiu mokslinių žinių šaltiniu, bet kita vertus jis turėtų teikti, prisidėti prie paslaugų teikimo. Taigi koks turėtų būti tokio sudėtingo projekto rezultatas? Manau, kad Tai yra tikrai labai svarbus projektas ir todėl Europos parlamentas turėtų labai įdėmiai stebėti visą šio e, palidovinės navigacijos e, projekto įgyvendinimą. Ir aš žinau, kad yra e, kad tai yra būtina, kad neatsirastų, nekiltų tokių sunkumų, kokie, su kokiais mes susidūrėme Galilėjo projekto įgyvendinimo pradžioje, kuomet žlugo tam tikros įmonės ir dėl to vėlavo projekto įgyvendinimas. Todėl mes e, turime stengtis labai išsamei stebėti visus projekto įgyvendinimo etapus. Taip pat ir politinės institucijos turėtų įsikišti, jeigu yra būtinybė, tame tarpe ir Europos parlamentas. Ir aš tikiuosi, kad šis, projektas, e, kad šis pranešimas papuls į geras rankas ir e, aš e, galiu pasakyti, kad e, mūsų pranešėjas yra iš tiesų labai geras ekspertas e, kosminių tyrimų srityje. Aš pats esu šešėlinis pranešėjas ir norėčiau jam padėkoti už bendradarbiavimą. Dėkoju, sako pirmininkas, ponė Hall. Um, we... Ačiū. Manau, mes visi suprantame, kad Galileo programa turi suvaidinti esminį vaidmenį, nes e, per ją suteikiamos paslaugos mums visiems Europoje, nepriklausomai nuo palidovų e, sistemų kitose kontinentuose. Dėl to visiškai nenuostabu, kad mes e, teikiame didžiulę svarbą šiai programai. Manau, kad reikėtų atsižvelgti ir ateities planus, kad mes negalėtumėm visiškai betodariškai remti Galilėjo programą, nesižvelgdami į politinius prioritetus. Noriu iškelti keletą klausimų, keletą klausimų, kurie buvo paliesti per komisarų klausimus. Ponas Tajani klausimo metu sakė, kad jam tarsi nekėdė didelių problemų Galileo programa. Buvo keletą pastabų išsakytų ir aš noriu porą iš jų paminėti ir galbūt išgirsti pranešėjo nuomonę tuo atveju. Kinijos klausimas. Kinė šiuo metu blokuoja spektrą, kuriuo e, dirbs palidovai. Ir Kinė nerodo jokių ženklų, kad, kad norėtų, kad būtų pasirengusi spręsti šią problemą. Ponas Tajanis susisiekė su Kinijos vadovais ir pirmininkas Baroso susisiekė ir iškeldami šią problemą. Man įdomu, ką ponas Remekas galvoja, ką mes turėtumėm daryti, jeigu tai taptų tam tikrą politinę aklavietę, nes kol kas susidaro toks įspūdis, kad taip ir yra. Kitas dalykas - išlaidų, kainų klausimas. Komisija pripažino, kad tinklo kainos bus 550, 550 milijonų eurų per metus. Tai yra svarbus klausimas. Mes turime užtikrinti lėšas, kad veiktų ši programa, o dabar jau tų pinigų nemažai buvo išleista. Daug tų pinigų išleista validacijos patvirtinimo e, etape ir pernelik mažai gal liko ateičiai, kai jau reikės įgyvendinti e, programą. Ką mes turėtumėm daryti? Jeigu mes nustatysime, kad Galilėjo išlaidos yra labai didžiulės ir mes nebegalime jų kontroliuoti, man būtų įdomu išgirsti pono Remek e, nuomonę. Gal ats, prieisime tokį tašką, kai tiesiog turėsime sustabdyti Galilėjo finansavimą. Dėkoju. Ja. Dėkoju. Kolegė Hercog. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti kolegoms. Praėjusioje kadencijoje situacija buvo tokia, kad visos frakcijos ir visi parlamento komitetai darė viską, kad išliktų Galilėjo programa ir kad jai būtų skirtos lėšos iš ES biudžeto, nes tai yra labai svarbus projektas. Mes esame įsitikinę, kad jis e, duos daug naudos ES piliečiams, tačiau yra labai svarbu, kad mes kontroliuotume kaštus. Todėl e, tarpinėje ataskaitoje mes turime e, jau matyti, kad nėra tam tikrų rizikų, kad mes nevėluojame Ir taip pat turime nepamiršti, kad mes labai daug paukojame dėl šio e, projekto. Mes atsisakėme kai kurių moksl, e, mokslinio turinio punktų, kad tik išliktų ši programa. Todėl yra labai svarbu, kad mes toliau vykdytumėme savo pažadus ir kad tie pažadai būtų realūs galvok, pa, prisiminkime apie kitus projektus, prisiminkime, kaip yra vykdomos strateginės investicijos ES. Jeigu ES piliečiai mato, kad mes nesugebame tiksliai planuoti, tai jie mumis ir nepasitikės, ir nepasitikės šitą svarbę ES rytimi, mokslinių tyrimų rytimi. Todėl man yra labai svarbu, kad Europos komisija bendradarbiautų su mūsų komitetu ir biudžeto kontrolės komitetu, kad e, mes galėtume parodyti, kad mes verti piliečių pasitikėjimo. Thank you, Chair. Uh, I'd like to... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasinti keliais, keliais man rūpimais dalykais. Uh, Galilėjo iš pradžių buvo gera iniciatyva, turint galvoje tai, kad ES teikiamos paslaugos buvo teikiamas paslaugos, kurios tuo metu galėjo užtikrinti tik tai JAV. Tačiau dabar esame labai sunkioje padėtyje, bent jau taip mums atrodo. Dėl budžeto priežasčių, dėl vėlavimų dabar turime tokią sistemą, kuri praktiškai beveik neturi vertės užtikrinant paslaugas, kurių reikia. Turiu galvoti, kad dar viena globali navigacijos sistema tarsi nieko naujo mums nesuteikia papildomai, nebent ištiktų krizė JAV navigacinė sistema. Taigi mes turime arba užtikrinti, kad galėjo teiktų paslaugas, kurios šiuo metu nėra prieinamos, Ir tuomet tai suteiktų tam tikrą papildomą e, vertę ir tai reikštų visą operatyvinį pajėgumą. Arba reikia sutikti su tuo, kad mes per vėlai atėjome rinką, kuri jau yra perpildyta ir čia nesukūrėme jokios pridinės vertės, tik tai kvojame pinigus. Taigi mums reikėtų išsamei panagrinėti, kokias turime galimybės Nes kiekvienas euras, kurį išleidžiame šioje programoje, galėtume tuos eurus skirti kažkur kitur. Manau, kad visi piliečiai iš mūsų tikisi, kad mes išsamei išnagrinėtum, išanalizuotumėm, ką mes darome galėjo programos e, srityje ir rinktis tokį sprendimą, kuris užtikrintų pridėtinės vertės sukūrimą. Manau, kad mes neišvengsime labai griežtų, griežto pobūdžio klausimų, kai bus tarpinė peržiūra. Kai kurie iš mūsų tiesiog gali atrodyti kvailai. Mes per vėlai patekome į rinką, rinkomės galimybės, kurios nedavė jokių rezultatų ir dabar yra tokia situacija, kuri yra tikrai net, mūsų netenkina. Todėl aš laukiu tolesnių diskusijų, išsamaus nagrinėjimo analizės. Ačiū. Norėčiau paklausti, ar komisija turėtų ką pasakyti. Nenori niekas pasakyti. Norite, prašau. Labas rytas, ponė pirmininkė, labas rytas, ponės ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Remekui už jo iniciatyvą, rengiant šį pranešimą skirtą šiam klausimui. Na ir komisija manoma, kad e, kitas Galilėjo programos įgyvenimo etapas yra labai svarbus. Jūs visi minėjote, kad programa yra labai sudėtinga, didelio masto ir labai svarbu, kad ją tiesiog įvaldytų institucijos ir mes pasirūpinsime, kad e, visus darbus tęsime gerai sukoordinavę. Šiek tiek e, apie tai, ką mes savo ruoštume ketiname padaryti ir galbūt atsakysime vieną ar kitą išsakytą pastabą. Na, pirmiausia, tas sutarimas su parlamentu ir uh, kad parlamentu numatė, kad komisija pradės pirkimų e, etapą, e, Egnos ir Galilėjo etape. Ir lygiai grečiai vyks diskusijos dėl to, kaip uh, reikėtų elgtis po 2013 metų su šia sistema. Na, tikriausiai žinote, kad mes buvome paraginti šiais metais parengti pasiūlymų. Na ir mm, baigėme maždaug metus trukusius išsamius tyrimus dėl to, ką reikėtų daryti ateityje. Ir ketiname parengti pasiūlymus per ateinančius mėnesius ir šios pasiūlymus reikia renkti skubiai, nes mums reikia pasiekti politinį sustarimą tarp parlamento ir tarybos ir komisijos dėl to, kaip elgtis toliau. Na ir greičiausiai šis susitarimas bus perkeltas į reglamentą, kuris bus e, oficialiai pasiūlytas e, aptarti tarp institucijų. Na ir tokiu būdu visi sudarinti dalykai bus įdėkti, perkelti ir šį reglamentą. Ir greičiausiai viskas įsigalios iki 2000, nuo 2014 metų, taigi laiko lieka nedaug. Na ir aišku, kad kai kalbame apie štai tokią sistemą, kuri yra brangi, jos eksploatavimas yra brangus, būtų netinkama, jeigu atsirastų vak, vakumas ar valdymo ar finansavimo požiūrių po 2013 metų. Taigi štai, reikia atsakyti štai kokius klausimus. Tai yra pirmiausia, kas valdys šią sistemą ir bus atsakingas už eksploatavimą, kaip mes e, finansuosime įdėgymą, techninę priežiūrą, ko mes tikimės iš viešo ir, ir iš privataus sektoriaus, kaip galima būtų užtikrinti svarbiausios sąjungos infrastruktūrų apsaugą. E, Na ir kaip mes galime paskatinti taikymus, nors sistema yra brangi, tačiau svarbiausia, e, svarbiausia yra jos taikymas ir čia yra ir ūkiniai interesai. Na ir aš kartais taip apibūdinu štai kaip. Mes negalime sukurti, tarkim, mobilių telefonų tinklo, tarkim, sukurdami infrastruktūrą, E, nenuveikdami ko nors, pavyzdžiui, vartotojų labo, nesukurdami sąsajus su vartotojais, kurie galėtų naudoti šią infrastruktūrą. Taigi, kaip jau minėjau, per ateinančius mėnesius mes rengsime pasiūlymus ir per pas, rengdami pasiūlymus atsižvelgsime tai, kas buvo nuveikta per pastruosius keletą metų ir taip pat atsižvelgsime ir į tuos mano ką tik nušviestus ateities iššūkius. Šiek tiek apie ateities perspektyvas. Taigi bandysime nusibriežti tikrai labai ilgalaikę tik ties perspektyvą. Labai svarbu, kad e, būtų užtikrintas programų stabil, stabilumo vykdymas ateinantiems dešimtmetėms Todėl reikėtų labai atsižvelgti į finansinę perspektyvą 2014-2020 metams. Na, labai svarbu, kad jeigu norime užtikrinti tokios programos vykdymo stabilumą, tai reikia e, ilgalaikės perspektyvos, nes vartotojai neinvestuos į techninę įrangą, jeigu nebus e, garantijų, kad ta sistema veiks ilgai. Taigi Mes e, džiaugiamės būsimų bendradarbiavimų tiek su ponu Remeku, tiek ir su Europos parlamentu ir bandysime rasti bendrus požiūrius, susitarti dėl bendrų principų, dėl tų dalykų, kuriuos ką tik nušvečiu. Nu, dėl dabartinių vertų. Vakar buvo pasirašytas susitarimas su pramonė dėl 40 palidovų, 15 palidovų, e, sumos siekia 1,1 milijardą eurų. Taip pat vyksta diskusijos dėl sistemos techninės priežiūros finansavimo, kalbame apie įvairius finansavimo paketus ir tikriausiai bus sudaryti susitarimai šiais metais, kurių vertė sieks milijardą eurų. Kaip žinote, komisaras Talianis nurodė, kad iš tikrųjų uh, biudžeto lėšų nepakanka visai sistemai įdėkti. Tačiau mes žinome, kad yra pagal sutartis numatytos įdėgymo datos ir, ir pradinėje sistemoje bus 18 palidovų, ką tik užsakėme 14, kiti 4 dar yra gaminami. Taigi mes įsivaizduojame 18 palidovų konsteliaciją, jie bus paleisti nuo 2014 metų ir mes teiksime tris paslaugas. Tai yra atviros paslaugos, panašios į e, JAV GPS palidovinis navigacijos sistemas, kurias jūs dabar naudojate savo automobiliuose. Ir labai svarbu, kad mūsų įdėkta paslaugų sistema būtų panaši ir dėrėtų su JAV GPS sistema. sistema Na ir tiesą sakant, galima bus naudotis tais pačiais prietaisais, naudojantis abiems satelitiniam sistemom. Pavyzdžiui, naudojant mūsų Galilėjo sistemos 18 palidovų, nes jeigu bus derinama Galilėjo ir GPS sistema, tai bus sistema daug našesnė. Nuo 2014 metų mes pateiksime paieškų ir gelbimo sistem, e, paslaugas. Tokių dabar nėra pagal JAV GPS sistemą ir ES bus vienintelė teikianti tokias paslaugas, kurios yra labai svarbios ir mes e, bendradarbiavame su visomis organizacijomis atsakingomis už paaišką ir, ir gelbame siekiant įdėktint um, šią sistemą. Ir trečia paslauga tai yra PRS Tai yra valstybėse narėse įgaliotos e, tai, obj, subjektai ir valstybės narės galės e, naudoti šiomis paslaugomis. E, numatytos dar dvi paslaugos. Tai yra um, žmonių gelbėjimas. Komercinės paslaugos ir Na ir norint teikti šias paslaugas, svarbu užtikrinti, kad visa palidovų konsteliacija būtų paleista. Man rodos, ponas Teljani minėjo, kad finansinė situacija šiuo metu gan sudėtinga ir reikia atsižvelgti į du dalykus. Tai pirmiausia, tai yra AOV fazės kaštai. Na ir dėje šie kaštai yra didesni negu kad buvo vertinta. Na ir bus maždaug 500 milijonų papildomų išlaidų. O greičiausiai valstybės narės negalės to finansuoti ir todėl jos paprašė paieškoti lėšų šioms papildomams išlaidoms. Na ir šį sprendimą būtina priimti. Nes jeigu mes to nebūtume padarę, ta IOV fazė būtų sustojusi ir sistema nebūtų įdėkta. Dar vienas dalykas, kurio reikia nepamiršti, tai yra tai, kad um, pram pramonės e, subjektai patyrė krizę. Ir todėl 16-18 procentų išaugo kaštai. Na, tiesą sakant, mes kaip ir išliekame tuose vertintose finansavimo rėmose, todėl negalima sakyti, kad e, kaštai auga nebekontroliuojamai, bet žiūrėsime, kaip bus ateityje. Pone pirmininkė, pabaigai. Mes e, labai džiaugiamės šią diskusiją. Ir kaip ir praeitie, tikimės, kad mes galėsime tampri bendradarbiauti su parlamentu ir sutarti dėl būsimų veiksmų. Ačiū. Dankeschön. Um, Remek, möchten Sie nochmals Wort haben? Bitte. Pone Remek, ar jūs dar norėtumėte ką nors pridurti? Prašau. Äh, pokusim se stručnė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Uh, E, kai kurie klausimai buvo adresuoti konkrečiai man, e, diskusija ir kolegų reakcija man patvirtino, kad iš tiesų mes kalbame, mes sustarėme su sudėtinga problema. Tai yra ne, ne tik savos iniciatyvos pranešimas. Aš norėčiau padėkoti komisijai ir jeigu aš uh, žinočiau atsakymus į visus užduotus klausimus, aš nedirbčiau parlamente, o dirbčiau kitoje srityje. Iš tiesų tai yra labai sudėtingi klausimai, bet pabandysiu juos šiek tiek paliesti dėl klausimo, e, kurį uždavė kolegė Hall. Problemos e, susijęs su Galilėjo iš tiesų buvo ir ten buvo ne viena, o keletas problemų iš Amerikos iš pradžių buvo daromas didžiulis spaudimas, kad tokia sistema apskritai nebūtų įgyvendinta Europoje. Tačiau nepaisant to, mes dėrybų būdu pasiekėme, kad galėtume įgyvendinti šią sistemą. Ir tuo pačiu suderinome abi sistemas, kad jos galėtų veikti lygiagrečiai kad galutinis vartotojas nežinotų, su kuriuo palidovu iš tiesų yra bendraujama. Taip pat aš tikiuosi, kad e, galime turėti vilties ir dėrybose su Kinija. Ponas Baroso e, kreipėsi į Kinijos vyriausybę laišku. Ir e, visos dėrybos vyksta diplomatiniu keliu, tačiau pan, įgyvendinant panašius techninius e, projektus dažnai būna atsarginiai techniniai sprendimų variantai. Aš dabar nenorėčiau gilintis į detalės, tačiau manau, kad visos problemos, kurios iškilo, yra nugalimos. Tačiau mes tik, kai tik turėsime dėrybų rezultatus, tik tada galėsime e, gauti konkrečius atsakymus. Dėl finansavimo jau komisijos atstovas jums atsakė į tuos klausimus. Aš pats asmeniškai džiaugiuosi bendradarbiavimu, nes tokiuose situacijose, kai iškyla tam tikros abejonės ir kai reikia išgirsti keletos nuomonių, mes e, turime galimybę pasiekti geresnių rezultatų. Aš ir toliau esu įsitikinęs, kad Europa verta tokio projekto. Kodėl? Todėl, kad Europa iki šiol buvo puikus pavyzdys, kaip panaudojus mažai lėšų galima e, eiti koja kojon su didžiosiomis e, pasaulio valstybėmis kosminių tyrimų srityje. Europa tikrai e, e, yra e, toliau pažengusi negu kitos šalis, nes ji kūrė ne karinę sistemą. Tai yra sistema, kuri yra skirta civiliams poreikiams ir dėl to ši sistema yra unikali, mano nuomonė. Nesu tikras, ar e, JAV galėtų pasiekti tokią programos vystimo stadiją, kad e, karinė programa būtų panaudota tik civiliams tikslams. Galbūt Kinija turės tokią programą, nes Kinija e, ateityje bus supervalstybė. Tačiau nepaisant to, mes norime būti nepriklausomi, e, nepriklausomi nuo tokių paslaugų tiekėjų. Tiek ir ne, nenorime būti priklausomi nuo iš išorės diktuojamų sąlygų. Todėl manau, kad šis projektas yra svarbus ES. Pirmininkas dėkoju ponui Remekui. E, diskusijos šią temą šiandien baigtos. Periname prie kito darbo tvarkės punkto. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes turime tik tai 20 minučių kiekvienam darbo tvarkės punktui, nes kitaip neįvykdysime visų šiandienos užduočių, nes mes jau beveik, valand, beveik pusę valandos vėluojame. Taigi jūs man turite padėti, jeigu norime įgyvendinti visą darbo tvarkę. Toliau kitas punktas - darnusis ateities transportas. Kol, kolega Čenčian, jam steikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Tvari ateitis transportui. Mano požiūrė, tai labai svarbi tema. Ir tai reiškia, kad mes ateityje daug diskutuosime šią temą. 2001 metais Europos komisija priemė Baltąją knygą dėl ateities transporto ir 2000, iki 2010 metų ir e, vidurio termino peržiūro įvyko 2006 metais. E, tai yra susijęs su ten T tinklais ir manau, kad Europos komisija turės pasistengti priimti išsamų požiūrį, kaip spręsti šias e, problemas. Šio dokumento tikslas yra parengti tvarų e, transporto tinklą, kuris atitiktų ekonominius reikalavimus, bet taip pat ir socialinius bei aplinkos reikalavimus. Manau, esminis dalykas čia yra tas, kad reikia integruoti įvairias transporto rūšis, panaudoti informacinės technologijas ir komunikacijos technologijas, siekti aplinkosaugos tikslų ir Europos technologijas padaryti konkurencingas pasaulinėje rinkoje. Yra įvairios turimos priemonės, įvairios politikos kryptis, e, kuriomis grindžiami tikslai. Tačiau noriu pabrėžti e, integruojančios infrastruktūros svarbą kalbant apie vairių transporto priemonių e, tarpusavio saveikumą. Čia reikia naudoti privatų ir viešąjį finansavimą, jo derinimą, e, tinkamą piliečių informavimą. O ateities iššūkiai ateityje yra ganėtinai grėsmingi, mes turime išvelgti, kad didėja gyventojų skaičius, gyventojai senėja, migracijos srautai ES taip pat yra dideli, daugiau, daugiau atvyksta darbuotojų, taip pat ES turi siekti e, aplinkosaugos efektyvumo tikslų, atsižvelgti tai, kad mažiai iškastinio kūro ištekliai, taip pat užtikrinti energijos saugumą Būtina atsižvelgti demokratinius pokyčius, į miestų gyventojų didėjimą. Taip pat būtina atsižvelgti ne tik ES problemas, bet ir į mūsų ryšius su likusiu pasauliu, su trečiosiamis šalimis. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką, kuris susijęs su dviem aspektais, Pirmiausia, pramonės sektorius, tarša. Ir nepaisant įdėtų pastangų, mes puikiai suprantame, jog turime pabrėžti naujų technologijų poreikį, e, kurios mažintų emisijas ir kūro suvartojimą. E, transporto srautai didėja, ypač kalbant apie kelių transportą, ir ES tikslai yra laikytis tarptautinių susitarimų. Ir to galima bus pasiekti, jeigu galėsim integruoti įvairias transporto rušis. Turime e, išorės sąnadas įtraukti į vidaus išlaidas ir derinti įvairias transporto priemonės. Kalbant apie informacinės ir ryšių technologijas, reikia jas kuo plačiau naudoti, e, kontroliuojant transporto srautus ir kontroliuojant mobilumą. Tai suteiktų naudos ir transportui, kuris e, perveža keliaivius, ir transportui, kuris perveža pre prekes. Tai galėtų sustiprinti ir saugumą. Ir galiausiai reikėtų stiprinti navigacijos sistemas, pritaikyti palidovinės navigacijos sistemas, reguliuojant transporto srautus, taip pat valdyti informaciją susijusią su transportu ir visus e, projektus, kurie yra skirti racionalių modernių transporto priemonių kūrimui. Taip pat reikėtų skatinti iniciatyvas moksliniams tyrimams šioje srityje. Taigi, pirmininkė, ponios ir ponai, Bandysiu apibendrinti, kadangi nėra laiko plačiai kalbėti, dėl to aš nesileisiu į detalės. Taigi, norėčiau išgirsti kolegų nuomonę ir taip pat toliau plėtosiu savo pasiūlymą, pateikdamas pakeitimus. febbraio dovrebbe esserci il termine per la scadenza di questi. Iki vasario antros dienos, tai yra galutinis terminas pakeitimams pateikti. Ir pakeitimai buvo išversti visas kalbas, taigi aš atsižvelgsiu jūsų komentarus. atsižvelgsiu į naujausius pasisakymus, pastabas dėl mano pakeitimo, tačiau turime atsižvelgti į šios temos svarbą ir rimtumą. Ir tai yra ES strategijos iki 2020 metų dalis. Ačiū, ponė Tomsin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai palaikau pranešėjo pranešimo projektą dėl šios, svarbaus, šios svarbios komisijos baltos knygos, kuriame yra numatyta ES transporto politika skirta ateinantiems dešimties metams. Ir labai svarbu sumažinti tik šultame efektas sukeliančių dujų išmetimą, lygiai taip pat kaip ir oro tarša miestų teritorijose. Na ir yra rengiamos naujas technologijos, kurios galėtų mums padėti. Tačiau svarbiausias iššūkis yra paspartinti šių technologijų dėgymą. Na, gal kas, pas, gal kas pasakytų, kad reikia viską palikti rinkos nuožiūrai ir apdovanoti laimėtojus. Tačiau manau, kad mūsų užduotis yra nustatyti, kokios kliūdis E, trukdo įdėkti šias technologijas ir pašalinti tas kliūtis kiek įmanoma greičiau, tam, kad visas technologijas galėtume dėkti kiek įmanoma greitai. Turime primint, nepamiršti, kad naujų technologijų dėgymas yra brangus, todėl reikės mūsų paramos pirminėme etape. Manau, kad būtent mūsų komitete būtų logiška teikti pasiūlymų dėl mechanizmų, kurie leistų padėti patekti rinką elektrinėms transporto priemonėms. Ir manau, kad čia galėtume panaudoti ir energiją iš atsinaujančių šaltinių, pavyzdžiui, vėjo energiją ir panašiai. Ir šie automobiliai būtų palankesni tiek taršos požiūriu, tiek ir triukšmo požiūriu. Ir manau, kad jie taip pat sumažintų mūsų priklausomybę nuo naftos. Na ir kadangi jau kalbame apie baltąją knygą, tai reikėtų kalbėti labai konkrečiai. Reikėtų pirmiausia susitarti dėl teisės aktų pobūdžių. Ar tie teisės aktai bus peržiūrėti, ar keičiami po dešimties metų. Juk svarbu, kad tos naujos transporto sistemas būtų tvarios ir būtų taikomas dar ir ateityje. Dėkoju. Ponas Langinas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ponų pranešėjai už paremtą pranešimo projektą. Norėčiau pridurti du dalykus, kolegos. Pramoniai Europoje transporto palikė yra esminė dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, tai be veiksmingos transporto sistemos mūsų pramonė negalės veikti našiai. O antra, e, mobilumo e, pramonė yra pagrindinis sektorius. Čia paminėčiau automobilių, geležinkelio, laivybos pramonės rytis. Ir be aplinkosauginių klausimų čia svarbu pagalvoti, kaip galima būtų atsižvelgti iš šios du pagrindinius mano minėtus iššūkius. Dėl pirmojo dalyko. Tai reikia svarbu, kad transportas būtų organizuojamas kiek manoma veiksmingiau tam, kad ir pramonė galėtų padidinti savo našumą. Ir tam tikrai reikia integruoto požiūrio į transportą. Kolegos, nieko nebus, jeigu, pavyzdžiui, kursime naujas technologijas, kaip kad Galilėjo sistema ir tokiu būdu galėtume našiau valdyti transportos raudus, pažiūrėjau, sunkvežimių transportos raudus, tačiau uh, kita vertus uždrausime pervežti sunkvežimiais priekės iš savo kilmės šalies. Pavyzdžiui, ES 30 procentų visų sunkvežimių važiuotų iš ti, tai visiškai beprasmiška. Uh, Ir tam, kad galėtume spręsti šią problemą, reikia integruoto požiūrio metodo. Pavyzdžiui, mums reikia Galilėjo programos tam, kad galėtume viską tinkamai valdyti, tačiau taip pat reikėtų panaikinti kapotažo ribojančias nuostatas. Taigi, mano pirmiausias pasiūlymas reikia stiprinti uh, transporto sektoriaus integruotą politiką. Kolegos, absurdiška, kad uh, kad traukinys, prekinis traukinys ES važiuoja tokiu pačiu greičiu kaip ledlaužis. Taigi reikia integruoto požiūrio. O antras papildymas, kuris siūlau, yra štai koks. Jis yra susijęs su pramonės gamyba. Mes mūsų transporto sistemos našumą turėtume organizuoti taip, kad jis būtų perspektyvus reikėtų pasižiūrėti, kokie bus transporto srautai ateityje, kokie bus reikalami ir iššūkiai šioje iš srityje. Ir aš manau, kad e, reikėtų pereiti nuo transporto kaip e, pervežimo paslaugos prie transporto kaip mobilumo paslaugos. Na, Yra keletas įdomių minčių šiuo požiūriu, pavyzdžiui, tiek dėl mokslinų tyrimų, tiek ir dėl bandomųjų projektų. Kaip ten bebūtų, reikėtų skatinti pramonės restruktūrizavimą tam, kad transporto sistemos būtų pasirengusios ateities iššūkiams. Na ir trečias mažas dalykėlis. Na, kolegė kalbėjo apie elektro, el, elektrinius automobilius, e-mobilumą. Tačiau dažnai naujas technologijas dėkti todėl, kad nepakankamai viskas standartizuota. Todėl reikėtų pagalvoti, kokios infrastruktūros mums reikės, kokių elektros rozečių, kaištukų mums reikėtų ir reikėtų viską standartizuoti pakankamai greitai tam, kad galėtume dėkti naujoviškas, novatoriškas technologijas. Pirmininkas, dar šeši norintis pasisakyti kolegos. Būčiau dėkingas, jeigu bandytumėte pasisakyti glaustai tam, kad galėtume aptarti ir kitus pranešimus. Panas Balšytis, prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, tikrai stengsiuosi jum padėti. E, nuomonės rengėjas iš tikrųjų apima nemažai komisijos komunikatė patiktų pasiūlymų tačiau kaip šešėlinis kai kurios norėčiau e, labiau sustiprinti. Tai pirmiausia dėl CO2 klausimo. Daug kas buvo pasakyta, nesikartosiu, tačiau e, kelia didžiulį susirūpinimą ateities miestų urbanizacija, kai yra numatoma iš tikrųjų didžiulis e, žmonių koncentravimasis ateities miestuose. Manau, kad mes jau šiandieną šitame dokumente turėtumėme aiškiai duoti žinę dėl ateities kainų politikos ir dėl galbūt būsimo taršos mokesčio, kad ne tik tais vykdomosios valdžios e, valstybės narių, bet ir taip pat savivaldybės, savivaldos institucijos pradėtų galvoti apie ateities problematiką. E, dėl TNT projektų. Iš tikrųjų, daug būtų galima kalbėti dėl e, projektų iš tikrųjų teigiamos įtakos ES atskirom valstybėm konkurencingumui. Manau, kad ir ateityje šitas požiūris turėtų išlikti prioritetinis Ypatingai norėčiau pabrėžti dėl TNT projektų vykdymo ES izoliuotose regionuose. Dėl saugumo keliuose e, mes savo tikslo nepasiekėm, kurie buvo nusibriežti Baltojoje knygoje iki 2010 metų. Todėl manau, kad turi būti skūriama nauja strategija taip, kad valstybės narės būtų ateityje labiau, būtų labiau įpareigotos vykdyti tuos strateginius tikslus, kurie bus numatyti. Dėl švarių transporto priemonių taip pat prituriu tam, kas buvo pasakyta ir manau, kad mes tikrai turėtumėm atsižvelgti į e, pirmininkaujančios valstybės premjero Zapatero įsakytą mintį, kad pagrindinis ateities tikslas sukurti tokią transporto priemonę, kuri neterštų, tai yra elektromobilius ir tikrai reikėtų pradėti praktiškai galvoti šitą linkmę, kokių razėčių, kaip buvo paminėta, ko mums ateityje reikės ir kaip tie žmonės, kurie šiandieną yra įsigyję tas teršinčias mašinas ateityje galėtų perėti prie tų efektyvesnių, bet galbūt brangesnių transporto priemonių. Ačiū labai. Dėkoju toliau kolega Hatsimakakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Buvo pasakyta daug gerų dalykų. Norėčiau pasveikinti pranešėją. E, kuris dėje neturi labai daug veiksmų laisvės. Ir norėčiau pratesti tai, ką pasakė kolega Langen. Transportas yra mūsų konkurencinis privalumas pasaulyje. Ir jeigu mes kalbame apie konkurencingumą, tai labai teisingai pranešėjas mini komunikacijos technologijas, nes mes šioje srityje pirmaujame pasaulyje ir kalbant apie transporto tinklus mes taip pat pirmaujame. Tačiau kita vertus mes esame 27 valstybės narės ir mes susidurėme su 27 skirtingom geležinkelių sistemoms ir tai yra esminė programa, kad mes tą sistemą, kurią mes sukūrėme galvoje, nesugebame jos įgyvendinti geležinkeliuose, keliuose. keliuose. E, tai yra susijęs su tuo, kad mes dar turime pernelik daug nacionalinių ambicijų ir mes turime jas nugalėti. Tai turėtų būti, tai turėtų būti mūsų Europos parlamento tikslas, kad mes turime siekti didesnės europezacijos, nes mes tikrai kūrėme gerus produktus, tačiau jie nepateks į rinką. Negali būti, kad sunkvežimis važiuojantis iš Kopenhagos į Madridą iki šiol. E, važiuoja tik 17 km per valandą greičiu. E, tai yra tikrai netoleruotina, mes turime gerinti situaciją e, keleivinio transporto srityje, nes kol kas nėra patenkinama, mes turime nugalėti problemas. E, kolega Butikofer dabar pasidžiaugs tuo, ką aš pasakysiu. Jeigu mes mastome apie žaliuosius koridorius, tai yra tokie bandomieji pro projektai, tačiau mes turime e, kalbėti apie tokius dalykus, kuriuos kalbėjo ponas Sapatero. Mes turime kalbėti apie elektromobilius, e, apie bet e, tiekti jiems tvarę elektros energiją ir mes turime numatyti Europoje žaliasias ar ekologinės, nežinau kaip jas pavadinsime, ašis ar koridorius. Ir turime finansuoti tokius projektus. Mes turime regioninės sanglaudos ir žemės ūkio politiką orientuoti į šias centrinės problemas. Mes turime galvoti ne tik apie CO2 išmetalų mažinimą, mes turime galvoti apie geresnį mobilumą, apie geresnį judumą, nes 17 km per valandą yra per mažas greitis. Be to, kolega Langen palėtė labai svarbų dalyką ir aš galiu tik uh, patvirtinti, kad e, mes turime reikalauti iš komisijos atitinkamų standartų. E, mes negalime e, įgyvendinti elektromobilių projektą, jeigu aš, pavyzdžiui, su tuo pačiu automobiliu negaliu važinėti Ispanijoje ir Berlyne mums reikia ieškoti tos energijos formos ir atitinkamų standartų ir manau, kad būtent šioje, šiame etape komisija gali patvirtinti standartus. Kartais komisija per ilgai laukia, e, ką pasakys pramonė, bet šiuo metu pramonė iš tiesų jau pažengia labai į priekį ir manau, kad būtų pats laikas dabar e, parengti, pateikti atitinkamus standartus, nes kit, kitaip e, mūsų puikios idėjos nebus įgyvendintos praktikoje. Ačiū. Dėkoju. Dar yra keturi norintys pasisakyti ir dar trys pranešimai. 11 val. ateis ponas ministras. Pone Brežina. Velice stručný. E, to tajemství. Dėkoju, ponė pirmininkė. Racionalizacijos. E, paslaptis transporto srityje yra logistika juk nėra toleruotina, kad e, viena, vienas trečdalis sunkvežimių Europos Sąjungoje važiuoja tušti. Anksčiau egzistavo kabotažo draudimai atskirose valstybėse narėse. Ir jeigu mes jeigu mums nepavyks e, priversti automobilių pramonės mažinti CO2 emisijas, mes turime čia panaudoti visas politinės ir organizacinės e, priemonės, tačiau mes turime nepamiršti ir kabotažo taisyklių. Dėkoju, ponas Odai. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai už puikų darbą, kurį jisai nuveikė. Ir turiu pabrėžti, kad ES transporto sistemos nėra, pakankamo, nėra pakankamos. Situacija yra sunki, mums reikia suderinti tas priemonės ir investuoti žymiai daugiau lėšų negu yra iki šiol. Turime nuspręsti, ko mes norime pasiekti ir užtikrinti tinkamą erdvinį planavimą. Kai kalbame apie krovinį transportą, keliuvinį transportą, energetikos klausimus, e, turime tenkinti vartotojų poreikius, siekti pusiausviros tarp planavimo, e, tarp valstybių narių, ES mastu, turime atsižvelgti į miestų problemas, į taršos didėjimą, į gyventojų persikėlimą į miestus reikia pusiausvėros tarp miesto ir kaimo ir transporto mobilumas yra svarbiausias klausimas. Reikia daugiau investicijų, į tarpusavio sąsės ir pajūrių transporto rūšių. Ačiū. Ačiū. Mano pastabos susijusios su pasiūlymais su šeštu punktu. Čia viskas kalbama - sauga, logistika, tarša. TNT projektų vykdymas, ir taip pat būsimų transporto tinklų finansavimas ir plėtojimas. Turiu du pasiūlymus. Kodėl nesustiprinti dėmesio ateities transporto priemonių kūrimui ir vystimui? Ir tai galėtų būti atskiras punktas. Ypač atsižvelgiant į tai, ką pasakė mūsų kolegos, kad dabar nepakanka investicijų ir planavimų žvelgiant į ateitį tam, kad tai sustiprintumėm, turėtumėm atskirų punktų tos projektus išskirti. Kita pastaba. Čia kalbama, kad reikia siekti įgyvendinti Lisabonos strategiją. Norėčiau pridėti, jeigu būtų galima, prie Lisabonos e, darbo tvarkės pridėti kaiminystės politiką, kad ES turėtų gerus ryšius su kaimininėmis šalimis. Čia reikia pabrėžti ne tik Lisabonos e, darbo atverkės tikslų gyvenimą, bet ir ES kaiminystės strategiją, nes mes norime ir toliau tęsti savo užsienio politiką, išorės politiką ir stiprinti gerus santykius su kaiminėmis šalimis. Ačiū. Merci, Monsieur le Président. Pour donner un avis sur euh, le projet d'avis de notre commission, il est Ponas Jena. Reikia atsižvelgti komisijos pranešimą. Ten yra daug silpnų vietų, netikslių vietų. Kalbama, kad transporto rinka sumažino kainą ir padino efektyvumą, tačiau tai nėra tiesa. Žmonių atlyginimas sumažėjo, ištiko krizė, ištiko aplinkos e, krizė, sumažėjo sauga, Čia yra daug problemų, didžiulius pelnus susišlavė pagrindiniai eksploatuotojai transporto sistemų ir mes čia kalbam apie e, monopolį. Jeigu norime ES mastų revoliucionizuoti transporto sistemą, mums būtina siekti pažangos. Norime, kad valstybės narės siektų pažangos, tačiau kol kas neturime tinkamų įgaliojimų Pradėkime nuo tikslų įvardinimo. Nusibrieškime, kad ES turėtų siekti geresnių aplinkos sąlygų, užtikrinti geresnį transporto saugumą, veiksmingesnės paslaugas ir visos parlamento pagrindinės frakcijos, didžiosios frakcijos kalba apie tai, kad transporto sektorius tarsi paliekamas nuo šaly. Atsižvelgime į gyventojų poreikius uždėkime mokesčius toms transporto rušims, kurios e, daugiausiai teršia, gerinkime infrastruktūrą. Manau, kad to nori e, Europos gyventi, Europos piliečiai, kurie turi už visą tai mokėti. Turime sustabdyti, kad rinka funkcionuotų tik tai tenkinant kai kurių interesus. Europa turėtų ir toliau plėtoti ir stiprinti transporto infrastruktūrą, o kol kas mes jokios pažangos nedarome. Pavyzdžiui, geležinkelių srityje labai svarbu kuo skubiau pereiti prie bendros vieningos ES geležinkelių sistemos ir sustabdyti dabar esantį e, chaosą reikia suderinti įvairias geležinkelių transporto sistemas, TŽV traukinius, kitus traukinius, greituosius traukinius. Yra įvairių planų ES mastų dėl švaraus ateities transporto. Ir ES turi ištikrinti, kad iškastinis kūras būtų naudojamas kuo mažesniu mastu, kadangi tai yra baigtinis iš, išteklius. Taip pat turime stengtis konkuruoti su Rusijos e, bendrovėmis. Ir aviacijos, pavyzdžiui, pramonės aviacijos sektorius pasiekė sėkmės, bus tiek nu, įvedimu ir taip pat turime tinkamai naudoti viešasias išlaidas. Mata, matu, kurz. Dėkoju, bet prašau kalbėti trumpai, būčiau jums už tai labai dėkingas. Uh, okay, thank you, thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui už pristatymą, kuris labai atitinka strategiją, kurią pateikė komisija komunikate dėl tvario, tvaraus transporto ateities. Tai yra svarbus žingsnis rengiantis e, baltajai knygai. Kitos baltosios knygos tikslas bus pagerinti aplinkosauginius klausimus transporto, transporto priemonių veiksmingumą ir mažinti energetikos sąnaudas. Pirmininkas Baruso yra nurodęs vieną iš ilgalaikių tikslų, tai yra dekarbonizuoti transportą ir išsaugoti ES konkurencingumą pasauliniu mastu. Tai yra plataus masto, plataus užmojo siekis, čia reikia mobilizuoti vairias priemonės ir manau, kad daugelis dalykų, kurio, kurie buvo paminėti diskusijose, yra svarbus, juos atsižvelgta ir jie bus įtraukti į kitą naują baltąją knygą. Norėčiau pabrėžti įvairių transportų rūšių integravimo e, sampratą, naujų technologijų panaudojimą. E, alternatyvių uh, degalų rūšių panaudojimą ir taip pat įtraukti informacijos technologijas į transporto srautų valdymą. Reikėtų tinkamai naudoti uh, kainodaros politikas. Tai jau buvo irgi paminėta. Ir visa tai patenka integruoto požiūrio sistema. Taigi mano požiūriu visi komentarai atitinka e, bendrai komisijos požiūrį, todėl daugiau nekalbėsiu. Ir mes laukiame e, parlamento indėlio į naująją Baltąją knygą. Ačiū. Dėkoju. Ar pranešės norėtų dar pasisakyti? Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad Tai iš tiesų buvo svarbus kolegų pasisakymai, aš tenksiuosi juos visus atsižvelgti. Ir taip pat dar iki vasario antros dienos laukiu kolegų pataisų ar pastabų ir tada bus dar galima šiek tiek keisti pranešimą ir galiausiai pateiksiu galutinį pasiūlymą jums. Dėkoju, sako pirmininkas, kaip jau minėjo pranešėjas, e, galutinis pakeitimų pateikimo terminas yra vasario antra diena. E, dabar kitas darbo tvarkės punktas - Europos žemės stebėjimo programa. E, žodis teikiamas ponui Glantė. Dėkoju, ponė pirmininkė, stengsiuos kalbėti trumpai, kaip visada. Gerbiami kolegos. Iš tiesų buvo pateikta labai daug pakeitimų, kuriuos mes visus peržiūrėjome pad norėčiau padėkoti visų pakeitimų autoriams. Manau, kad iš tiesų iš esmės nėra e, ginčytinų politinių klausimų. Manau, kad visos frakcijos suprato, kok, kok, kokia yra svarbi Europos žemės stebėjimo programa ir stengiasi daryti viską, kad mes kiek įmanoma greičiau įgyvendintume šį projektą. Norėčiau pakomentuoti keletą e, pataisų. E, visų pirma, siūlymas įtraukti jūrą ir atmosferą į šią, šį projektą. Manau, kad tai yra labai svarbu. E, toliau kitas dalykas čia e, turėčiau pats save pataisyti, nes ne vienas mūsų neapsaugotas nuo klaidų, tik reikia jas pripažinti. E, atvira prieiga prie duomenų. Manau, mes turime kalbėti ne apie nemokamą prieigą prie domenų, bet atvirą ir skaidrę prieigą prie domenų. Tai yra, e, būtų labai svarbu, kad visi galėtų prieiti prie tų domenų, o ateityje mes galėsime kalbėti apie kapitalo gražą e, iš to, jeigu už, už duomenų gavimą būtų įmamas atitinkamas mokestis. E, toliau dėl duomenų dubliavimosi dėl duomenų, kurie jau buvo surinkti ir e, manau, kad šitas pakeitimas taip pat yra labai svarbus, tačiau čia yra skirtingų nuomonių, e, kur turėtų būti toksai pakeitimas įtrauktas. Manau, kad gal komisija galėtų pasiūlyti, kurioje dokumento vietoje mes galėtume kalbėti apie duomenų dubliavimąsi. E, Toliau yra pasiūlymas įtraukti partnerių tarybą, partners board. E, manau, kad ši idėja yra nebloga, tačiau mes turėtume dar pasvarstyti, kas turėtų dalyvauti tokioje partnerių taryboje nes e, mes turėtume iš tiesų palaikyti draugiškus partneriškus ryšius su e, ateities paslaugų teikėjais. E, toliau šiek tiek skeptiškai ben reaguoju į pasiūlymą, kad būtų įtrauktas georeferencijų aspektas. Manau, kad tai jeigu įtrauksime tokį pakeitimą, tai naisime per toli. Toliau kitas pasiūlymas dėl domenų sertifikavimo. Buvo pasiūlyta, kad tą darytų komisija. Aš pats turiu tam tikrų abejonių, bet čia komisija turėtų pasakyti, ar ji sugebėtų tą padaryti. Aišku, šis požiūris yra suprantamas, nes duomenys turėtų būti patikimi ir komisija, manau, geriausiai galėtų pasakyti, kurioje vietoje dokumente mes galėtume apie tai kalbėti ir kas galėtų būti už tai atsakingas. Aš, aišku, esu pasirengęs parengti tokius kompromisinius pakeitimus, kuriuos mes vėliau diskutuosime, tačiau yra dar vienas atviras klausimas, e, kaip ir diskusijoje dėl Galilėjo, tai yra finansavimo klausimas. Vakar biudžeto komitete mes būtent kalbėjome apie šio projekto finansavimą ir komisija vakar mus patikino, kad bus pateikta atitinkama apžvalga, e, iš kur mes galėtume gauti, iš kokio biudžeto lėšas GMS programai, pavyzdžiui, iš mokslinių tyrimų pagrindų programos ir taip toliau. Taigi komisija turėtų pateikti mums tokį dokumentą ir jeigu ji mums laiku pateiks tokį pasiūlymą ir sugebės mus įtikinti, kad užteks lėšų, tai manau, e, E, tas pakeitimas dėl lėšų padidinimo, e, tada liks, e, ne, nežinau ar jis liks ar ne, tačiau aš norėčiau, kad kiek įmanoma greičiau gautume iš komisijos atitinkamus dokumentus. Dėkoju visiems ir dėkoju pirmininkui. Dėkoju toliau, žodis tikiamas kolegijai Dati. Merci, monsieur, euh, merci beaucoup, monsieur euh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, kolego, pateikė nemažai pakeitimų. Na ir iš, tikras, iš tiesų sakant, dėl šio pranešimo plačiai sutarima, atrodo viską įmanoma suderinti, viskas logiška. Taigi džiaugiuosi, kad kiti kolegos pateikė panašių pakeitimų, kaip ir panašių į mano pačios. Na, išklausiau argumentų ir dėl sudėties, dėl veikimo šios tarybos veikimo. Na ir manau, kad e, iš esmės visi turime, kad ši taryba yra reikalinga. O dėl GMS koordinavimo, tai iš tikrųjų duomenys reikia derinti su nacionaliniu duomenų tvarkymu. Kolegos yra pateikę du įdomių, ypač įdomius pakeitimus. Na ir įdomu tai, kad jūs siūlote surenkti pranešėjų ir visų šešėlinių pranešėjų susitikimą tam, kad per ateinančią savaitę galėtume puikiai bendradarbiauti. Norėčiau pakalbėti apie nemokamą naudojimąsi. Na, per praeisį posėdį, kai kalbėjome apie duomenis, pakalbėjome ir apie nemokamą naudojimąsi jais. Ir diskutavome be kateko ir su ponė Čikao, Čikao kuri pakei, pateikė savo pakeitimą dėl šio nemokamo naudojimasi principo. Ir per pastarųjų posėdžių diskusijas paaiškėjo, kad ir dėl šio klausimo nėra kontroversiškų nuomonių. Galbūt šiandien dar nereikia primti galtinio sprendimo dėl šio dalyko. bet labai svarbu užtikrinti, kad šiais GMS e, e, duomenimis e, reikia naudotis, ne, turėti galimybę naudotis nemokamai. Ir čia pat yra prieiga turi būti laisva. Pateikiau 28 ir 37 pakeitimus šio klausimu. Laisva prieiga turi būti garantuota, bet laisva prieiga nebūtinai reiškia, kad duomenys bus nu, naudojamasi nemokamai. Tai reikia atskirti. O kai bus galutinai išspręstas kaštų ir naudomasi klausimas, tai dar parodys ateitis. Taip pat reikia nepriboti GMS programos galimybių tam, kad ir pati rinka galėtų gerai vystytis. Na, o kaštų ar naudojimasi mokesčio klausimą galėsime nuspręsti vėliau. Duomenų sertifikavimas tai yra svarbus dalykas ir reikia žinoti, tam, kad būtų aišku, kaip sertifikuoti duomenis. Kol kas pramonės partneriai lik ir dvėjoja visam tam pritarti, nes tai reikštų papildomą atsakomybę ir įgaliojimus. Taip pat reikia atsargiai žiūrėti ir duomenų sertifikavimo apibriežti. Taip pat kalbėjote apie geo referencijas ir jų nustatymą tikriausiai ir šios dalykus galėsime aptarti. Yra konkrečių pasiūlymų. Na ir tai neretai susiję ir su busimais viešaisiais pirkimais. Tai štai tiek pastabų iš mano pusės. Darbas įdomus, nebejoju, kad tekstą dar galime tobulinti, galime atverti naujas perspektyvas sektoriui, mūsų įmonėms, pramonį ir taip pat užtikrinti laisvą prieigą visiems piliečiams. Dėkuoju kolegė Hol. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ponui Glant už pranešimą. Mums jis buvo tikrai naudingas ir įdomus. Yra keletą dalykų, kuriuos norėčiau iškelti. Klausimas dėl prieigos prie duomenų. Ar jis turėtų būti ribojamas ar ne? Aš truputį nerimauju dėl šio pakeitimo, kurio norima apriboti Europos piliečių organizacijų prieigą prie tų duomenų. Manau, kad tai prieštarauja e, interoperabilumo saveikumo principui kuris yra Galileo numatytas programuose ir GPS programuose. Tai yra, kad galima keisti tokiais duomenimis. Manau, kad e, praktiškai kalbant, tai sudarytų kliūtį veiksmingai naudotis duomenimis trečiosiuose šalise ir spręsti tokias problemas kaip klimato e, kaita ar nelegalus miškų kirtimas. Manau, mes turime sižvelgti į savo interesus ir žiūrėti plačiau ir ne, nesukurti Europą, Europą tarsi tvirtovę kitiem neprieinamą. Toliau, ar turėtų būti prieiga prie duomenų nemokama? Pritariu poniai dati, tai yra svarbus klausimas, subtilus klausimas. Ir galbūt mes kol kas turėtumėm likti lankstus. Matau daug privalumų, jeigu duomenys būtų nemokamai, tai stimuliuotų ES pramonę ir stimuliuotų tarnybas, kurios naudotųsi tokiais duomenimis. Tačiau gal tai būtų pernelik nelankstus žingsnis, kalbant apie teisėkurą. Tai yra, mes turime numatyti, ar tai visuomet turėtų būti nemokama, nes toliau mes turėsime numatyti ir naujas paslaugas ir vėl svarstyti, ar tos paslaugos ir, ir duomenys prie jų bus mokėmi ar ne. Ačiū. Dėkuoju toliau, pane Kavalijo. Krie agresijų klato. Uh, um, concordo em geral com os pontos incluídos no relatório. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš esmės norėčiau pasakyti, kad pritariu tam, kas parašyta šiame pranešime. Esminis klausimas man yra finansavimas ir finansinis šio e, projekto testinumas. 2011-2013 metams atrodo tas finansavimas yra užtikrintas, Tačiau mums dar reikia komisijos atitinkamų duomenų, tačiau manau, kad mums reikia užtikrinti finansavimą iki 2020 metų. Kaip ir mano kolegos, aš manau, kad mums reiks daugiau lėšų, negu dabar yra numatyta. Todėl manau, būtų svarbu jau dabar ištirti, koks yra finansavimo poreikis ir numatyti atitinkamus finansavimo šaltinius. Mes turėtume stengtis vengti tokių e, situacijų, kai e, svarbus Europos ateičiai projektai pradinėje įgyvendinimo fazėje yra finansuojami, o paskui e, pradedama kalbėti apie problemas ir ne, nebėra teigiam, teikiamas finansavimas kitiems projekto įgyvendinimo etapams. Iš tiesų yra labai svarbu atsižvelgti į tvarų e, finansavimą, pakankamą finansavimą, ilgalaikį finansavimą projekto įgyvenimui, nes tai yra svarbu projekto konkurencingumui. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau e, pasisakys komisijos atstovė ponė Molavili. Oh, no, Atsiprašau, tai yra ponas. Merci beaucoup, monsieur le président. Um, Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano vardas tikriausiai kelia tam tikrų nesusipratimų. Aš suprantu, kad jums trūksta laiko, todėl aš norėčiau tik tai trumpai reaguoti į keletą klausimų, kuriuos palėtė pranešėjas ir kalbėję kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti jums už susidomėjimą šią temą. Ir aš manau, kad e, jūsų pasisakymai iš tiesų buvo įdomus ir labai tinkami Dėl klausimų, dėl klausimų kurios uždavė pranešėjas, dėl, dėl 30, 33 ir 43 pakeitimų e, įtraukimo į tekstą. Čia galėtų būti keli variantai. Galėtų tai būti, apie tai būti, galėtų būti kalbama e, reglamento taikymo srity, srities skyriuje. Čia būtų galima patikslinti prieigos prie duomenų sąlygas. Tačiau mes turime pagalvoti apie vieną iš siūlomų variantų, bet manau, kad e, čia yra atitinkamų būdų, kaip būtų galima rasti visus tenkinantį variantą. Toliau dėl duomenų politikos. Diskusija kuri čia vyko, iš tiesų yra labai protinga ir komisija siūlo atvirą prieigą prie domenų, nes e, globalu, globali GMS dimensija, kuri yra suformuoluota aštuntame punkte, reikalauja atitinkamos domenų politikos. Aišku, galbūt galima galvoti apie nemokamą prieigą prie domenų, mes kaip tik šiuo metu e, kūrėme nemokamą licenciją, kuri galėtų būti principas, tačiau e, visos sritis, su kuriomis yra susijusi Europos žemės stebėjimo programa, e, galbūt dėl visų sričių reiktų palikti šiek tiek atviresnį požiūrį, galbūt laikui bėgant dal išsikras, išsikristalizuos sprendimas, ar tai turėtų būti nemokamas, ar tiesiog tik, nemokam, ar tiesiog tik vieša prieigą prie domenų. Dėl domenų sertifikavimo tai yra labai svarbus punktas, e, tai yra dalykas, kuris yra susijęs su šios sistemos patikimumu. Nes juk mes kalbame apie produktą ir apie jį turi būti teikiama jo kokybės informacija reiškia, mes turime pasirūpinti tuo, kad būtų pateikti kokybiški duomenys, kad jie būtų atsiekami, kad jie atitiktų atitinkamus standartus. E, GMS paslaugų tiekėjai turėtų e, užtikrinti tų standartų įgyvendinimą. Taigi, tai yra tokios idėjos, kurias mes dar turime svarstyti. Ir net jeigu mes dabar manome, kad kad komisijos pasiūlymai nėra geriausi dėl domenų sertifikavimo. Mes, kaip jau minėjau, norime užtikrinti kiek įmanoma didesnį skaidrumą. Ir greitų laikų pateiksime Jums informaciją dėl projekto finansavimo, kas ir buvo prašyta. Äh, Pranešėjas dėkoju už visus pasisakymus. Manau, kad mes puikiai galėsime toliau bendradarbiauti. Dėkoju, sako pirmininkas, galutiniai terminai yra aiškus, mes jau juos aptarėme. Norėčiau atkreipti dėmesį tai, ar tai bus pirmojo svarstymo sustarimas ar ne. Manau, kad mes neturėtume to siekti, mes turime remtis įprastinę procedūrą ir žiūrėsime, kas iš to išeis. Toliau kitas darbo tvarkės punktas, nors mes labai vėluojame, bet e, ponia Grostet sakė, kad jos pranešimui galbūt mums nereiks tiek daug laiko. Pone Nibler, dėl darbo tvarkos taisyklių. Pone pirmininkė, mes gavome darbo tvarkės pakeitimą ir po glantę pranešimo turėtų būti pono Tošenovski pranešimas. Pirmininkas sako, dėje pranešėjo nėra, bet ponė Niblė sako, aš laukiu to visą dieną to pranešimo ir vėl e, keičiama darbo tvarkė, mes juk turime kitų įsipareigojimų. Aš turiu įti į Teisės reikalų komitetą, ten turiu pristatyti savo e, pranešimą, todėl norėčiau paprašyti, kad mes dirbtume pagal darbo tvarkę. Pirmininkas, ponas Tušanovski man pranešė, kad jis turi problemų dėl skrydžio, dėl to jis negalėjo atvykti, bet matau, kad jis jau atvyko. E, man tiesiog buvo pasakyta, kad jo nėra, kad jis vėluoja. Todėl mes pateikėm, pa, pakeitėme programą. Na, aš aišku negaliu kas penkias ar kas dešimt minučių keisti darbo atvarkės, nes situacija darosi vis sudėtingesnė. Esminė taisyklė yra, kad mes dalyvautume posėdėje. Lassen Sie uns doch einfach spontan. Pone pirmininkė, galbūt elkime spontaniškai ir pasinaudokime tą progą, kad pranešės vis tik atvyko. Bet e, pirmininkas sako, bet tuomet problemų turės ponia Grostet. Jeigu mes dabar dėl to diskutuosime, tai tuomet nespėsime išnagrinėti ne vieno pranešimo. Taigi, kurį pranešimą dabar nagrinėjame, nes galime spėti tik vieną iš jų. Pone Grostet, ar galima jūsų pranešimą perkelti šiandien po pietų, kaip pirmą punktą? ponė pirmininkė, mano pranešimas buvo numatytas taip pat iki 11 valandos. Aš taip pat e, palikau kitą komitetą tam, kad pristatyčiau čia savo pranešimą ir aš laukiu tos, e, to momento. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad mano pranešimas būtų pristatytas dabar, nes, mes, nes aš 15.30 turiu išvykti. Pirmininkas, jeigu kiekvienas e, jeigu kiekvienam pranešimui e, skirtumėme po septynės minutės, bet tuomet kiekvienas iš jūsų turi pasisakyti labai labai trumpai. Tik tokiu atveju mes spėsime abu pranešimus išnagrinėti. Pone Grostet pradeda dvi minutės e, e, pranešimo pristatymui, o paskui kolegos pasakys labai trumpai. Dėkuoju, ponė Pirinkė, labai trumpai mes čia kalbame apie 2009-2013 metų Europinę partnerystę, kurios tikslas būtų kovos su viešinių susirgymų koordinavimas. Valstybėse narėse sistemas skirtingos ir tenko konstatuoti, kad galima būtų trečd... išvengti trečdalio viešinių susirgymų tai įdomus ir rezultatai, nes yra įvairių viešinių lygų, kaip pavyzdžiui, skrandžio gimdos e, krūtų vėžys, kurių galima išvengti, jeigu turėtume Europinę kovos su vėžiu partnerystę. Norėčiau padėkoti Antonė Dela Kampus, kuris pateikė pasiūlymų dėl šio pranešimo. Na ir tikrai labai gaila, kad šiai partnerystė nebus skiriamas papildomas finansavimas. Reikia išsiversi su tuo, kas yra siūlomas 7 mokslinio tyrimų pagrindų programoje. Taigi, Iš viso buvo skirta 600 milijonų eurų skirti tų vėžinių lygų e, tyrimams. Na ir čia reikia pasitelkti universitetus, nevyriausybės organizacijas, o taip pat ir valstybinis partneris. Ir aš manau, kad reikia geriau koordinuoti tam, kad galėtume geriau panaudoti lėšas skirtas tyrimams. Na, buvo dėta daug pastangų. Tačiau profilaktinių tyrimų mastai nėra pakankamai dideli, nebuvo pasiekti nusibriežti mastai. Komisija siūla atitinkamas partnerystės struktūra, mano manimu, yra pernelyg gremezdiška. Čia numatyta pilotinių projektų, darbo grupės, darbo grupės ir taip toliau komisijoje, norėčiau pasakyti, nereikia kurti struktūrų, kurios po to viską stabdytų. Vykdant mokslinius tyrimus, reikia užtikrinti partnerystę tarp viešo ir privataus sektoriaus ir taip pat reikia siekti, kad būtų plačiau um, vykdamas profilaktiniai tyrimai. Taip pat reikėtų tampriau bendradarbiauti su tarptautiniu viešiniu susirgymų tyrimo centru, kad kaip tai siūlė. Um, E, kolegos, taip pat reikia nepamiršti pirminės ir antrinės prevencijos, taip pat tų lygų, kurios galėtų įtakoti viešinius susidirgimus. Taigi būtina sukurti bendrijos patentą šią srityje. Dėkoju, atsimakekis. Dėkuoju labai trumpai, norėčiau pritarti kolegai Groste dėl visko, ką jį pasakė, savo nuomonę išdėstęs pagrindinius aspektus, reikia geresnio, geresnio mokslinių tyrimų vėžės rytyje koordinavimo, tai svarbi problema ES rytyje ir reikia geriau koordinuoti mokslinius tyrimus, per daug lygiai greičiai vykstančių mokslinių tyrimų, taip pat reikia geresnio uh, finansavimo, manau, kad viešas ir uh, privatus finansavimas yra gera priemonė, kuri taikoma ir kitose srityse, kur viešas finansavimas paspartina ir paskatina privatų finansavimą, o europinis patentas būtų papildomas postuvis ir valstybės narės būtų galiausiai tikintos gal... paskubėti šioje srityje. Dėkoju. Kurie, kurie dekampos? Dėkoju, ponė pirmininkė labai trumpai. Na, mes palaikome šį pranešimą, labai palaikome. Na, mes pateikė savo pakeitimų, taip pat ir pasiūlymų, kurias perdavėme ir pranešėjai, kuriuos šių mūsų pasiūlymų ji e, paminėjo, bendro pobūdžio pastabos. Na, norėtųsi, kad reikėtų čia daugiau pagalvoti, kaip kovodami su viešiniais susirgymais mes galėtume uh, sukurti um, kažkokią pridėtinę vertę. Visoms valstybėms narėms tenka susidurti su viešiniais susi, susirgymais ir manau, kad čia bendrėje galėtų įnešti savo indėlį užtikrinant koordinavimą na, tarkim, vis dėlto, nežiūrint įvairių kampanijų skirtų prevencijų ir panašiai, nedaug kas nuveikta. Taigi čia reikėtų pasitelkti politikus. Dėkuoju, sako pirmininkas, pakeitimus galima teikti iki vasario antros dienos. Baigėme diskusijas dėl šio darbo atvarkės punkto. Atsiprašau komisijos atstovų, kad. E, Š šioje skubos procedūroje suteikiau pirminybę parlamento atstovais ir dabar kalbėsime apie Europos palidovinės radio navigacijos programų valdymo struktūrą. Ponas Tušinovski. Dėkoju, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad atvykdamas vėliau sukėliau tokį chaosą, bet kai minus 20 temperatūros, tai sutrinka lėktuvų grafikai, aš užstrigau Prahos oro uoste. Taigi satelitinės navigacijos programos buvo aptartas ne kartą posėdžių metu su kolegomis šešėliniais pranešėjais. Iš viso gavau 15 pakeitimų ir stengiamės rasti sprendimus dėl šių pakeitimų, nes kai kurie iš jų dubliuojasi. Jie yra susijęs maždaug trimis rytimis. Tai yra pirmiausia parlamento dalyvavimas agentūros darbe. Taip pat reikėtų pagalvoti, kokį statusą turės parlamento atstovai, ar jie bus stebėtojai, ar jie galės ir dalyvauti ir balsavimuose. Antroji problema yra štai kokia. Mes turime atrasti tinkamą pusiausvyrą šioje taryboje, nes komisijai tenka ypač svarbu vaidmuo, jai tenka atsakomybė už visą programą ir turėtume ieškoti tokių sprendimų, kurie pirmiausia mums suteiktų didesnės įtakos galimybę tuo atveju, jeigu valstybių narių um, atstovų pasiūlymai uh, peržengtų finansinių galimybių ribas arba, pavyzdžiui, norint leisti valstybėms narėms aktyviai dalyvauti, kai valstybės narės turi atitinkamų interesų, nes valstybės narės turi turėti galimybę įdėkti savo pasiūlymus. Na ir komisijos atstovai turi 30-40 balsų procentų, tai taigi reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tam, kad visi sudominti sprendimais galėtų nešti savo indėlį. Toliau, nuostatas dėl saugos ar saugumo akreditavimo, tai čia yra svarbus dalykai. Jie yra, tai yra čia iš vienos pusės kalbame apie saugos akreditavimo veikimą Kita vertus, nebejoju, kad dėl šio klausimo pavyks greitai atrasti kompromisą. Na, esu numatęs dar nesikį susitikti su šešėliniais pranešėjais ir manau, kad geras sprendimas ne už kalnų. Dėkoju kolegoms už puikų bendradarbiavimą, nes jis palengvino mūsų darbą, komisija taip pat ieško sprendimo, kurie leistų mums greičiau parengti dokumentą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, man rodos laikiausi kalbėjimo laiko. Pone Nybla. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Visų pirma, norėčiau pagirti mūsų pranešėją poną Tošenovskį, kuris nuolat bendradarbiavo su šešėliniais pranešiais, ieškodamas kompromisinių sprendimų. Jis jau e, paminėjo atvirus klausimus, tai yra agentūros užduotis ir tai, kaip e, parlamentas turėtų dalyvauti administracijoje ir taip pat, kaip reiktų paskirstyti balsus administraci administracinėje taryboje. Taigi nenorėčiau dabar gilintis į detalės, tačiau manau, kad mes einame teisingų kelių ir manau, kad iki rydienos balsavimo mes rasime gerus kompromisus. Dėkoju toliau, ponas Glantė. Aš norėčiau pa pritarti tam, ką pasakė ponė Nibler. E, mano frakcija taip pat e, pritars šiam pranešimui. Mes pritarėme komisijos pasiūlymui ir tam, kad parlamentas taip pat turėtų būti įtrauktas į stebėsenos procesą. Manau, kad mes puikiai bendradarbiavame ir, ir mums pavyks pasiekti gero sprendimo. Dėkoju, kolegė Ek. Ačiū, pirinkė, mes norime išsakyti gerą nuomonę apie pranešimą, apie pranešėjo darbo kokybę ir mes laukiame kompromisinio teksto. Ačiū. Mein lieber Mann, ich bedanke mich herzlich. O Dieve, kaip aš džiaugiuosi, dėkoju Jums visiems, kad taip kalbėjote trumpai. E, manau, kad mes neturime e, tvirtai nusistatyti, kad mes e, sprendimą priimsime pirmojo svarstymo metu. Dėl to mes kovo 17 dieną tiesiog balsuosime ir žiūrėsime, e, kaip e, susiklosti situaciją. E, Taigi norėčiau visiems padėkoti, kad prisidėjote prie to, kad e, mes e, taip puikiai išnagrinėjome šios pranešimus, bet atrodo dar netvyko ministras. Ar vis tik atvyko? Yes.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 Yeah? Uh, we are no, no, no. Time, we're fine. We are in time and then we can start. <laughs> Herzlich willkommen. Na kągi, ponė ministrė, sveikas atvykęs į mūsų komiteto posėdį. Ispanijos pramonės priekybos ir turizmo ministras Miguelis Sebastianas. Yra, jis yra tarybos e, pirmininkas, veikia, atvykė į mūsų komitetą. Na ir jūs, pirma, jūs esate pirmasis Ispanijos ministras, kuris atvykote į mūsų posėdį. Na, laukiame ir kitų vizitų. Ir malonu galėti padiskutuoti su jumis maždaug turime pusantros valandos, suteiksime jums galimybę pristatyti pirmininkaujančios šalies e, ketinimus, po to suteiksiu kolegoms galimybę užduoti klausimus ir bandysime laiką išnaudoti kiek įmanoma našiau. Taigi trumpa įžanga iš mano pusės ir dabar iš karto žodis jums, ponė ministrai. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbiamas pirmininkė, gerbiami pramonės komiteto ir mokslinio tyrimo nariai. Na, man tikrai didelė garbė pristatyti Jums Ispanijos pirmininkamo metu nusibrieštus prioritetus konkurencingumo srityje e, mūsų pirmininkamo metu. Taigi, e, taip pat norėčiau E, įvertinti Švedijos pirmininkavimo pasiekimus. Norėčiau pagirti Švediją už jos pasiekimus, pasiektus bendradarbiaujant su visais jumis, e, kurie buvo padaryti jūsų komiteto veiklų kompetencijos rytis. Taigi mes ketiname ir toliau žengti šiuo keliu. Na ir kadangi įsigaliojo Lisabono sutartis, parlamentas įgavo daugiau įgaliojimų ir jie platesni. Taigi esame pirma pirmininkaujanti šalis, kuriai e, dabar jau teks dirbti pagal Lisabono sutarties nuostatus. Na ir manome, kad todėl reikėtų stiprinti ryšius tarp institucijų. Tai yra mūsų prioritetas ir taip pat ir pirmininkaujančių šalių trejato prioritetas, kaip mes ketiname pradėti gyvendinti tą politiką, kurių, kurios iš mūsų tikisi tiek piliečiai, tiek ir įmonės tam, kad būtų paspartintas ekonomikos atgaivinimas. Todėl bendradarbiaudami su Belgija ir Vengrija parengėme darbo programą uh, būsimiems 18 mėnesių ir šios programos tikslas trumpalaikiu laikotarpiu yra sukurti reikalingas sąlygas tam, kad ES <clears throat> ekonomika galėtų atsigauti. Na, o antra, ilgalaikėje perspektyvoje ketiname nustatyti, sukurti pagrindus tam, kad Europos ekonomika galėtų vystytis tolygiai, tvariai ir būtų konkurencinga. Uh, Na ir mūsų programoje bandome atrasti atsakus iš šios du iššūkius. Taigi, kai kalbame apie energetikos rytį, tai mes pirmiausia per vasarą vadovų taryboje norėtume, kad būtų patvirtintas 2014 metų veiksmų planas. Na ir veiksmingas energetikos rinkos integravimas yra vienas iš pagrindinių elementų šiuo požiūriu. Todėl ypač ketinsime skirti daug dėmesio sąveikai, elektros energijos rinkos sąveikai ir integracijai. Ir siekdami šių tikslų siekime, kad tarp valstybių narių būtų laipsniškai e, e integruojamos elektros rinkos. Na, tam reikia sudaryti atitinkamus susitarimus tam, kad energijos saugumo ir solidarumo priemonė būtų sukurta kiek įmanoma greičiau. Taip pat ketiname vykdyti prioritetinius prioritetus susijusius su elektros tinklų uh, uh, integracijos proj projektais, tam, kad energiją tai jie galėtume ES naudoti našiai. Taip pat galvodami apie Europos energijos rinkos integramą, labai svarbu harmonizuoti atitinkamus teisės aktus. Todėl mūsų pirmininkavimo pusmetyje ketiname e, pradėti dėkti šias priemonės kiek įmanoma greičiau. Kai kalbame apie tiekimo e, saugumą, ketina, sieksime kad Ispanijos pirmininkamo metu būtų patvirtintas reglamentas dėl saugumo, energijos saugumo tiekimo. Ir atitinkamai reikia sudaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurios yra tiekimo, gavimo ir tranzito šalis. Taip pat ketiname veikti tam, kad būtų išvengta energijos tiekimo ES krizių ir todėl derame su pagrindiniais nemis šalimis tiekėmis bei tranzito šalimis. Labai svarbu, kad būtų užtikrintas energijos tiekimo saugumas ir tai pagerintų energijos panaudojimo nešumą. Taigi e, energijos naudojimo našumas bus vienas iš pagrindinių 2010-2014 metų energetikos veiksmų plano prioritetų. Mes taip pat esame uh, numatė peržiūrėti veiksmingo energijos naudojimo plano peržiūrą. Kai dėl švarių energijos šaltinių, tai e, manome, kad atitinkamus teisės aktus reikia pakilėti iš nacionalinio į bendrijos lygmenį. Taigi komisija iki birželio 13 dienos peržiūrės atitinkamus pasiūlymus. Taip pat ketiname e, toliau skatinti technologijas, kurios sunaudoja mažai anglės, pavyzdžiui, set planą. Ir esame numatę kovo tarybą parengti ir pateikti atitinkamų pasiūlymų, kurie pradėtų pradėti leisti pramoninės iniciatyvas bei užtikrintų jų finansavimą. Pone pirmininkė, iškastinė energijos šaltiniai praeitie buvo karų ir konfliktų e, priežastis, kadangi tie šaltiniai riboti, jų trūksta, todėl atsirado ekonominiai ir politiniai spaudimai ir trintis. Na ir todėl reikia užkirsti kelią šioms tendencijams. Atsirado naujos švarios atsinaujančios energijos rūšis ir tai atveria naujas tiek bendradarbiavimo, tiek ir tvaraus vystimosi bei taikaus naudojimo galimybės. Ir būtent mūsų pirmininkamo pusmečiai mes esame numatę pradėti Saulės energijos viduržymio jūros regiono planą. Todėl Ispanija ketina Valencijos mieste e, gegužės e, 11-12 dieną surenkti konferenciją skirtą šiam planui. Ir nebejoju, kad šios konferencijos metu parengsime išvadas, kurias perduosime Euromet viršūnių susitikimui, kuris vyks birželio mėnesį Barcelonoje. Na ir e, tai vienas iš mūsų Europos konkurencingumo pagrindinių elementų. Ir būtent lygiai taip pat kaip ir informacijos ir komunikavimo technologijos. Gerbiami ponai ir ponios, telekomunikacijų bei informacijos visuomenės vystimosi srityje mes ketiname vystyti šį sektorių, esame numatę atitinkamą strategiją ir labai svarbu skatinti šią sritį tam, kad užtikrintume Europ, tokios Europos vysimą, kuri būtų konkurencinga ir suteiktų visiems vienodas galimybės. Taigi 2010-2015 metų laikotarpį esame numatę strategiją skirtą skaitmeninė Europai, va, vadinta Granados strategija. Ši nauja e, strategija, e, kuri pakeis 2010 metų iniciatyvą, bus aptarta e, Granadai vyksinsime e, šių metų balandžio 19-20 dieną vyksančioje taryboje, telekomunikacijos ministrų taryboje. Ir čia mes bendradarbiavame ir su Švedija jos pirmininkamo metu. Šios Granados 2010-2015 metų strategijos pagrindinis elementas yra bendras, bendra skaitmeninė rinka ir tai būtų tarsi penktoji laisvė Europoje ir ši strategija iš vienos pusės leistų skatinti elektroninę tarp valstybinę priekybą, o kartu leistų um, pramoniai parduoti skaitmeninio pobūdžio prekes ar skaitinius turinius. Ir visam tam reikia tam pasiekti reikia pašalinti kliūtis, kurias kliudo sukurti skaitmeninę rinką. Be kita ko, čia taip pat reikėtų pagalvoti ir apie vartotojų apsaugą besinaudojančių e, šią elektrinę rinką. Taigi Granadoje pirmiausia nustatysime tikslus, priemonės ir instrumentus, e, kuri leistų pereiti prie šios skaitinės rinkos. Na, nu, o antraname etape Europe, kursime naujos kartos tinklus ir, aišku, čia reikia sukurti atitinkamą palankų teisinį pagrindą. Na, o trečia, mes bendrijos lygių e, bandysime patvirtinti telekomunikacijų, elektroninių telekomunikacijų vartotojų teisų hartą. Pone pirmininkė, gerbiami ponės ir panai, E, darbo našumas yra vienas iš pagrindinių ekonominio vystimosi veiksnių, tačiau pats augimas kaip po toks neužtikrina ūkio augimo tvarumo. Ar, todėl uh, tik vienas yra būtiniausių elementų, siekiant aplinkos sauginių tikslų, kuriuos nusibraužėme iki 2010 metų ir tik suvaidins pagrindinį vaidmenį, bandant suderinti tokias rytis kaip našus energetikos naudomas ir eko našumas. Ir, pažiūrėjau, čia paminėčiau tokius projektus kaip e, protingi tinklai, elektriniai automobiliai ir tinklų susijimas. Ir būtent dėl tik vaidmuo yra labai svarbus, galvojant apie, apie vis, vystimasi. Nu, o vartotojų uh, teisų hartė bus dar vienas svarbus ramstis. Na ir galiausiai informacijos ir komunikacijos technologijų srityje mes esame numatę pirmiausia stiprinti pasitikėjimą tinklais ir jų saugumą, o taip pat ir autorinių teisų stiprinimą internete. Na, taip pat reikia kurti mm, atitinkamus rodiklius. Dabartinė ekonominė krizė skaudžiai atsiliepia visų valstybių narių pramoniai. Ir Daugelie šalių to pasiekoje buvo pradėtos taikyti pramonės paramos priemonės. Taigi reikėtų pamastyti, e, kaip šios priemonės pakeitė valstybių narių pramonės politiką. Taip pat reikėtų įvertinti šių priemonių veiksmingumą, o taip pat įvertinti ir pramonės politikos uh, tikslus iki 2020 metų. Na ir štai tokie mūsų prioritetai, bandant sustiprinti Europos pramonės politiką. Na ir tokia pramonės politika turėtų stiprinti naujovės Europos pramonės sektorė tam, kad galėtume pasaulinių lygių būti konkurencingi. Be, ypač automobilių srityje, čia norėčiau paminėti elektroninių automobilių. Kolegos, esu įsitikinęs, kad, e, kad čia kalbame ne vien tik apie pramonės atikti, kai kalbame apie elektroninį automobilį, mes kalbame ir apie energetikos sektoriaus ateitį. Reikia naudoti energiją iš atsinaujančių šaltinių, tokiu būdu mažindami mūsų priklausomybę nuo energijos tiekimo bei energijos iš, iš kasinių kūro. Na ir kai kalbame apie energetikos naudojimo našumą ir mm, energiją iš atsinaujinančių šaltinių, mes e, tikrai sieks, pasieksime uh, saugumo aplinkos sauginių tikslų. Pateiksiu pavyzdį iš 2008 metų. Pavyzdžiui, tuo metu metų 90 procentų naftos buvo importuojama. Mm, na ir atsižvelgiant į aplinkos saugos agentūros vertinimą dešimtiesis metams, tai galima tikėtis, kad naftos barelio kaina išauks 30 eurų. Mm, ir tokiu būdu e, naftą eksportuojančios šalis papildomai per metus gaus po 132 milijardus eurų per metus ir tai atitinka 2010 metų bendrijos biudžetą. Tačiau elektroninis automobilis yra pramon, ne vien tik tais šansas pramonė energetikos sektorius, tačiau tai ir šansas mūsų konkurencingumui. E, pavyzdžiui, automobilio, tokio automobilio kūrimas reiškia, kad reikės kurti atitinkamą um, um, automobilio elektroninė įranga. O taip pat tai reiškia, kad reikės tęsti dialogą tarp įvairių sektorių - pramonės, energetikos ir informacinė ir komunikacijos technologijų sektoriaus. Mes esame įsitikinę, kad elektroninių automobilių įdėgymas prisidės prie naujo augimo modelio skatimo. Būtent to reikia Europos ūkiui. Na ir Ispanija ketina surenkti diskusijas, kurių metu uh, būtų galima kalbėti apie tai, kiek Europos pramonė galėtų prisidėti prie elektroninio automobilio kūrimo. Na ir mes ketiname surenkti lankščias diskusijas dėl šio klausimo. Na ir tai bus vienas iš pagrindų neformalios konkurencingumo, konkuren, konkurencingumo tarybos klausimas. Ta taryba vyks Sen Sebastijane vasario mėnesį. Na, o vadovų taryboje gegužės mėnesį bus patvirtinti įsigal, įsipareigojimai tam, kad valstybės narės neštų savo indėlį, kuriant štai tokį automobilį. O taip pat ir pramonės politikos rytyje ketiname uh, siekti štai kokiu tikslu. Pirmiausia, norėtume paspartinti uh, uh, smulkių įmonių aktą Europai. Taip pat ketiname parengti tyrimą apie bendrijos pagrindą, kuris leistų užtikrinti grėsę autorinių teisų apsaugą. Na ir pabaigai pasakysiu štai ką, kad konkurencingumo srityje Ispanijos vyriausybė yra numačiusi platų, plačią programą. Suprantame, kad sunkumai ir iššūkiai 2010 metais yra dideli. Galbūt uh, prognozės ir nėra labai geras, tačiau nebejoju, kad jeigu žengsime testinumo uh, tvarumo ir konkurencingumo keliu pasieksime tų tikslų, kurių iš mūsų tikisi piliečiai ir įmonės. Taigi, galite pasikliauti, kad Ispanija pirmininkavimo metu tikrai dės daug pastangų. Dėkoju, ponė ministrė iš tiesų pristatėte labai platų temų spektrą ir daugelis kolegų jau paprašė žodžio. Šiuo metu yra 15 kolegų norinčių pasisakyti. Norėčiau paklausti, ar dar kas nors nori pasisakyti, nes kitaip jau baigsiu sąrašą. Taigi, baigiame kalbėtojų sąrašą ir norėčiau visų paprašyti uh, kad kalbėtumėte neilgiau kaip dvi minutės, e, kad užduotumėte savo klausimą neilgiau kaip dvi minutės, kad galėtumėte išgirsti atsakymą. Todėl pasiūlyčiau įjungti mūsų laikrodį, kad kiekvienas matytų, kiek jam laiko liko. Taigi, pirmasis pasisakymas, ponė Del Castillo. E, gracias, e, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė savo frakcijos vardu norėčiau visų pirma pasveikinti Jūs į šį, atvykusi į šį komitetą. Jūs kalbėjote apie daugelį sričių ir matosi, kad jūsų ministerija taip pat yra atsakinga už daugelį sričių, kaip ir mūsų komitetas, tačiau aš šiandien koncentruosiuosi į energetiką. Kaip žinome, e, energetikos politikos esmė ES yra e, energijos tiekimo saugumas ir energijos našumas. Mes neturime būti priklausomi nuo e, energijos iš išorės, iš užsienio. Taip pat mes turime siekti ekologiškos energijos. Jūs taip pat puikiai žinote, kad atominė energetika yra vienintelė E, energijos rytis, kuri atitinka šiuos tikslus. Aišku, kad kalbėdami apie energijos mišinį mes turime kalbėti apie e, atominės brandolinės energetikos e, dalį ir mes turime priimti atitinkamus sprendimus dėl šios energijos. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į ES kompetencijos rytį. E, jai priklauso klausimas dėl brandolinės energijos tiekimo saugumo. Ir pagal Eurobarometro apklausą tik tai 13 procentų ES piliečių yra nusiteikę prieš šią energiją. Todėl, e, kadangi daugelis pasisako už ją, tai yra labai svarbu, kad e, ta energija būtų saugi ir kad būtų saugiai elgiamasi su e, en, brandolinės energijos atliekomis, e, kad jos būtų saugiai tvarkomos. Jeigu e, jeigu tai pavyks, tai da, mums pavyks dar daugiau um, piliečių palankumo šiai energijai laimėti. Yra dvi senosios valstybės narės - Ispanija ir Austrija. E, kur yra labai, informac... labai mažai informacijos šią temą, tame tarpe yra ir naujosios valstybės narės Bulgarija ir Rumunija. Todėl yra labai svarbu uh, išgirsti tai, ką žada šioje srityje padaryti Ispanija, ypač kad brandolinės energetikos srityje būtų teikiama daugiau informacijos ir kad būtų kalbama apie saugų brandolinio atliekų tvarkymą. Pone Rija Madurel, dėkoju ponė pirmininkė. Uh, Visų pirma, norėčiau savo frakcijos vardu nuoširdžiai pasveikinti poną ministrą atvykus į mūsų komitetą. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad taip aiškiai mums pristatėte Ispanijos programą. Kaip jau kolegė minėjo, jūs, jūsų ministerija tikrai atsakinga už daug sričių ir tos rytis susiję ir su mūsų komiteto veikla norėčiau pasakyti, kad jūsų programa atrodo labai svarbi ir labai aktuali, atrodo, jie atitinka aktualius ES poreikius. Jūs sakėte, kad šiuo metu mes turime nugalėti sunkę ekonomikos krizę, mes kaip tik rengėme ES strategiją, šiuo metu mes įgyvendiname naują sutartį, pagal kurią daugiau kompetencijų bus suteikta Europos parlamentui ir mes e, galėsime kartu inicijuoti ir renkti teisės aktus tokiuose svarbiose politikos rytise kaip energetikos politika. Kalbant apie, e, apie energijos tiekimo saugumą, apie tai norėčiau paklausti. E, buvusi krizė tarp E, Rusijos ir Ukrainos e, rodo, kad reikia pasitelkti diplomatinės priemonės. Tokiose situacijose reikia veikti solidariai. Turime, turime užtikrinti, kad solidariomis priemonėmis e, padėtume kitomis, kitoms valstybėms narėms. Ir čia labai svarbu kalbėti apie e, jungtis e, ir tinklus tarp atskirų valstybių narių. Jūs paminėjote tuos dalykus, kurie yra svarbus mūsų komitetui ir yra labai džiugu girdėti, kad tai yra jūsų valstybės prioritetai, bet galbūt jūs galėtumėte plačiau e, paliesti šį klausimą, nes jis mums yra labai aktualus. Toliau kitas mano klausimas. Pone ministrė, jūs kalbėjote apie skaitmeninę vidaus rinką. Mes stengiamės siekti pažango šioje srityje, tačiau pasirodė, kad yra tam tikrų kliučių valstybių narių ligmenyje ir tos ir iš tiesų tos kliūtis nepade, ne, neleidžia sukurti e, tarp valstybinę, tarptautinę skaitmeninę rinką. Yra keletas reiškinių, dėl ko atsiranda tos kliūtis, tačiau e, norėčiau jūsų paklausti, ką jūs žadate padaryti, kad artimiausių metų būtų galima įgyvendinti skaitmeninę vidaus rinką. Dėkuoju toliau, ponė Ek. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu pasveikinti jūs liberalų ir demokratų frakcijos vardu Dėkuoju už e, prieš porą mėnesių vykusią diskusiją Madride. Taip pat norėčiau pakalbėti apie energetikos temą, apie energetikos naudojimo veiksmingumą. Visi žinome svarbą šio dalyko, žinome, kad turime e, turėti aišku grafiką, imtis veiksmų šioje srityje ir noriu jūsų paklausti, tai pirma dalis mano klausimo, ką jūs manote siūlyti 2020 metų energijos pasiūlymus viršūnių susitikime. Turiu paklausyti dėl Kopenhagos. Mums reikia rasti kelią Europai, kaip judėti į priekį. Ir tuos klausimus mes dabar svarstome parlamente. Ir klimato kaita, ir darbo veiksmų planas klimato kaitos rytyje taip pat yra labai svarbus. Kitas svarbus klausimas yra tvarumas. Koks jūsų požiūris? Koks jūsų požiūris į Anglį dėl tvarumo? Buvo pateiktas pasiūlymas neseniai. Ir kaip jūs tai vertinate? Koks jūsų yra požiūris? Ačiū. Kolegė Van Brandt. Dank u wel. Um, ja, heel erg welkom. Ik, uh, ik... Ačiū. Eh, sveikinu ministrą atvykusi mūsų posėdį. Jūs pristatėte puikią programą. Šis komitetas jūs rems ir jūs, jūsų siekius rems. Ypač kalbant apie energijos rytį, aš esu iš vienos iš šiaurės šalių ir mus labai domina eh, vėjo energija šiaurės jūroje. Mes taip pat pritarėme jūsų idėjams dėl saulės energijos panaudojimo. Noriu iškelti labai svarbų klausimą. Jums kaip energetikos ministrui vakar lankiausi vienoje vietovėje. Weet, dat, uh, volop... Vienoje vietovėje Antverpene. Ir jūs žinote, kad vyksta restruktūravimo darbai ir gamikla ketinama energijos jėgainę ketinama uždaryti, nes netitinka ekonomikos kriterijų ir per menkas produktivumas, tačiau čia yra ir politinių priežasčių. Antverpenė šios gamyklos darbuotojai teikia daug vilčių, žiūrėdami į komisiją ir Europos parlamentą ir laukia sprendimų. Komisija visada buvo ambicinga imdamasi vidaus rinkos priemonių, tačiau jos siekia yra kur kas menkesnio masto, kai kalbama apie užtikrinimą, kad įmonės restru, restruktūrizuotųsi. Ehm, čia kalbame apie Opel įmonę, apie jos restruktūravimą ir įdomu, kokį, kokį vaidmenį e, čia suvaidins taryba ar neformali taryba e, vasario pradžioje kokio vaidmens imsis e, taryba siekiant užtikrinti nuoseklumą, taikant nustatytas taisyklės. Toliau, Opelio darbuotojai. Jie demonstruoja solidarumą ir ką taryba ketina daryti, kad paremti Opelio darbuotojų solidarumą. Ir galiausias klausimas. Visi kalba apie laisvos priekybos sutartį su Pietų Koreja ir kokį poveikį toks sustarimas turės įvairioms praktorės pramonės sektoriams, įskaitant ir automobilių sektorių, taip pat įskaitant ir Opel. E, ką taryba ketina daryti dėl šio e, laisvos prekybos sustarimo? Ačiū. Pone Badė. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, noriu atkartoti ankstesnių kalbėtojų mintis. Dėkoju, kad atvykote ir, ir dėkoju už jūsų išsamų pristatymą, Ispanijos pirmgaučios valstybės prioritetų e, pateikimą e, jūsų srityje. Tačiau norėčiau šiek tiek pakeisti temą ir pakalbėti apie informacijos ir ryšių technologijas. Kaip jūs žinote, Šalmočeikė e, Egipte lapkričio mėnesį buvo interneto valdymo formas ir vienas iš problemų buvo kibernetinio saugumo klausimai. Kibernetinio saugumo srityje turiu labai konkretų klausimą. Dėl interneto naudojimo, dėl to, kaip vaikai naudojasi internetu, kalbėjusi su vairiomis nevyriausybės organizacijomis, kurios yra susirūpinusios e, šią problemą. Ir man malonu, kad vienas iš pirmkaučios valstybės prioritetų yra skatinti ir patvirtinti Europos hartiją dėl interneto naudojimo e, saugumo. Norėčiau sužinoti, ar jūsų pirmkantį valstybė planuoja imtis kokiu nors konkrečių veiksmų tam, kad sumažintų pavojus, kurie iškyla e, mūsų vaikams. Kaip žinia, interneto naudotojai kiekvieną dieną vis jaunėja, vis jaunesni vaikai e, naudojasi internetu ir tai yra nedaloma dalis švietimo proceso ir mums įdomu, kokios iniciatyvos yra šioje srityje. Ačiū. Dėkuoju toliau kolega Gyrek. Dėkuoju ponė pirmininkė, ponė ministrė. Jau keletą metų mes Europoje susidurėme su tokiu reiškiniu, kuomet įmonės perkeliamos į kitas vietas. Dėl ekonominių priežasčių daugelis prekių, produktų yra gaminamos nebe Europoje, o rytuose, Azijoje. E, tai visų pirma liečia tekstilės pramonę, bet taip pat ir kitas pramonės rušis artimiausių metų, atrodo, mes susidursime su dar viena panašia įmonių perkelimo banga, e, nes e, ta banga bus susijusi su vis augančiamis energijos, e, energijos kainam. Ir tokiu būdu mes matysime, kad įmonės yra perkeliamos dėl pagristų ekonominių priežasčių. kolegė jau minėjo Opelį ir automobilių pramonę. Bet pavyzdžiui, Lenkijoje dėl atitinkamų politinių, ne ekonominių, o dėl politinių e, e, priežasčių dalis produkcijos e, bus perkelta į Italiją. Ta pati galima pasakyti apie plieno pramonę. Taigi, ką žada daryti Ispanija kaip pirmininkaujanti valstybė, kaip jūs žadate kovoti su ta problema, ypač kai jinai nesusijusi su konkurencija. Dėkoju. Dabar trumpa pertraukėlė, suteiksiu galimybę ministrui atsakyti klausimus. Prašau. Gracias, señor. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už šiltus žodžius, kuriuos man išsakė komiteto nariai, pradedant pirmininku ir baigiant kitais nariais. Kai dėl tų pirmų užduotų klausimų, pavyzdžiui, dėl ponios Dekastijo klausimo, na, kaip jį teisingai pastebėjo, energetika, kos politika ir sprendimai atominės energetikos rytyje yra valstybių narių prerogatyva. Ir todėl pirmininkantis šalis čia elgesi neutraliai dėl valstybių narių sprendimų, dėl atominės energetikos plėtros valstybėse narėse. O kai dėl atominės energetikos saugos, dėl reaktorių uždarimo, na, tai Ispanija mes esame rengę atitinkamas nuostatas, reikalavimus ir esame numatę parengti būsimos direktyvos dėl atominių atliekų saugaus tvarkymo. Ir esame numatę siūlyti priemonės tam, kad visoje grandinėje būtų užtikrintas saugus atominių atliekų tvarkymas. Pone Kastie, ne visai sutinku su tuo, kad e, atominė energetika yra vienintelė švari ir visiškai autonomiška energetikos rušis Europoje. Yra alternatyvų, pavyzdžiui, energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Arba kita alternatyva būtų našaus energijos naudojimo vystimas. Ir pavyzdžiui, Ispanijoje 20 procentų elektros gaunama iš atominės energetikos šaltinių. Ir, ir manau, kad jeigu mums reikėtų, ta 20 procentų sutaupyti energijos sutaupyti, tai reikėtų pat išplėsti atominė energetika. Na, nors kita vertus, turint atominę energetiką, vietoj to, kad reikėtų eksportu, importuoti energiją, galima būtų ją eksportuoti ir tokiu būdu šalyje būtų sukūriamos darbo vietos. Taigi, manau, kad svarbiausias dalykas Europoje, svarbiausias šaltinis yra našus energijos naudojimas. Kitas dalykas - infrastruktūro apjungimas. Sąveika. Infrastruktūro apjungimas Europoje, o taip pat ir tarp europinių, tarp valstybinių tinklų apjungimas yra tas, ta garantija, kuri užtikrintų mūsų saugumą, o taip pat ir konkurencingumą. Tarkim, e, jeigu e, yra um, dujos teikiamos per metgas ir manau, kad galima būtų nutiesti um, dujų tiekimo tinklus iki pat Šiaurės Europos arba iki pat Pietų Europos. Ir, pavyzdžiui, medgas, tai, tai būtų dujos iš Algerijos, iš Alžyro. Ir tai užtikrintų ne vien tik tais um, nepriklausomybę nuo vieno tiekėjo, bet leistų sumažinti ir energetikos kainas. Tokiu būdu būtų pagerintas ir mūsų konkurencingumas bei uh, ir piliečiai turėti naudos iš šio, šių infrastruktūrų apjungimo bei tarp valstybinių tinklų. Kitas mūsų prioritetas yra paskatinti transeuropinių tinklų energetikos rytyje stiprinimą, o taip pat ir europinių tinklų stiprinimą. Na, baigti šeši tinklų integracijos tiek Europos viduje, tiek ir su trečiosiamis šalimis projektai. Tai užtikrins e, energetinį saugumą ir komisija šiais metais pateiks savo pasiūlymus, kurie leistų gyventi šiuos projektus. Ir aišku, Ispanija visą tai remia tam, kad toliau būtų plėtojamos energetikos infrastruktūros bei jų integracija, mes esame numatę sudaryti susitarimą dėl uh, investicijų į energetikos infrastruktūros notifikavimą. Na ir tikiuosi, kad e, parlamentas pateiks savo nuomonę dėl uh, šio pasiūlymo ir galėsime laiku patvirtinti tinkamą teisės aktą. Taip pat komisija pasiūlys naują teisės aktą susijusi su tiekimo, energijos tiekimo infrastruktūromis. Taip pat reikės pažiūrėti ir senuosius teisės aktus. Na, visa tai yra labai svarbu, galvojant apie saugų tiekimą. Kovo, atsiprašau, lapkričio 9 dieną įsigaliojo direktyva dėl e, minimalaus naftų rezervo. Ir taip, naujas dalykas tai yra, kad e, su įsteigta e, naftos ir naftos produktų koordinavimo grupė ir ši grupė panaši į atitinkamą grupę dirbančią dujų srityje. Na, dar šiek tiek apie energetikos sektorių, o po to persiu prie uh, skaitmeninės rinkos klausimų, ponė E kalbėjo apie energijos naudojimo našumą, kaip jau ir anksčiau minėjau, tai yra esminė tema ir viena iš svarbiausių um, energijos šaltinių Europoje. Na ir pirmininkaučia šalies programoje pirmiausia esame numatę uh, veiksmų planą 2014. 10, 10, 14. Na ir toliau energetikos veiksmų planas taip pat turėtų numatyti našaus energijos naudojimo gairias. Komisija yra pasiūlysi savo planų ir jau po to Ispanija ar kita pirmininkaujančių šalių trejato narė, Bulgarija, atsiprašau, Vengrija ar Belgija galės gilintis į šios klausimus. Taip pat turime e, reguliavimo tarnybų agentūrą, mes vertiname jo darbą ir siekiame jį skatinti. Dar šiek tiek apie E, Europos anglijas reglamentą, kurio galiojimasis baigsis 2010 metais, reikės parengti naują reglamentą. Na ir tos sąlygos, dėl kurių 2002 metais buvo patvirtintas šis reglamentas, tebe egzistuoja, nors kai kas, aišku, keitėsi. Na, nors šiaip padėtis nuo 2002 metų pernelik nesikeitė, todėl reglamento galiojimą laiką reikėtų pratesti, o pratestimo niansus valstybės narės galėtų iško aptarti. Kaip ten bebūtų, ES neturėtų atsisakyti galimybės išlaikyti strateginius anglies reservus. E, Pane E kalbėjo apie tiekimo saugumą tai yra svarbus energetikos politikos ramstis, tol, kol nepasiekta tokia technologinė pažanga, kuri leistų didė, didžiąją dalį energijos gauti iš atsinaujinančių šaltinių, arba tol, kol bus nesukurtas e, elektrinis automobilis. Taigi, tol, kol neturime tokių technologijų, kurios leistų gauti didžiąją dalį energijos iš atsinaujančio energijos šaltinių, reikia alternatyvų. Ir tai būtų, pavyzdžiui, energija gaminama iš naftos, iš anglies. Ir aišku, su sąlyga, kad tuo pačiu bus skatinama energijos gavyba iš atsinauginančių šalių, o ang energijos gavyba iš anglijas tai yra tik papildomas energijos šaltinis. Bet kaip ten bebūtų, būtina pratesti anglies reglamento galiojimo laiką. Buvo paminėta Opelio gamikla Antverpenė. Mes kaip valstybė narė, o dabar kaip pirmininkaujanti valstybė, e, tą taip padarysime, mes visuomet sakydome, kad Opelio problema yra Europos problema, dėl to mums reikia europinio šios problemos sprendimo, dėl to mes visuomet buvome už dialogą, už dialogą tarp valstybių narių ir mes ir toliau jį skatinsime, ieškosime europinio Opelio problemos sprendimo su komisija ir valstybėmis narėmis. E, Opelis gali būti ateities projektas, tik aišku, reikia e, atsižvelgti į pramoninius konkurencingumo kriterijus ir nekalbėti apie nacionalinius kriterijus ar tuos, kurie būtų, e, pasitarnautų tik vienai valstybei nariai. Todėl Ispanija visuomet e, pasisakys už europinį Opelio problemos sprendimo būdą. Opelio įmonė turėtų tapti konkurencinga įmonė ir jos restruktūrizacijos sprendimai taip pat turėtų atsižvelgti į rentabilumo ir konkurencingumo kriterijus. Dėl laisvos prekybos sutarties su Koreja. Ispanija kaip pirmininkaujanti valstybė e, stengsis pabaigti dėrybas dėl šios sutarties bendradarbiaudama su komisija ir parlamentu. Mes siekiame kiek įmanoma didesnio skaidrumo ir um, atitikties sutartims, sutarties sąlygoms. Uh, kalbant apie pasiekmes automobilių pramoniai, šis susitarimas uh, yra grindžiamas 2007 metų parlamento sprendimu, kalbant apie uh, sektorinius sprendimus Koreja įsipareigojo panaikinti, palaipsniui palaikinti kliūtis automobilių pramoniai ir priimti Europos saugos standartą. Toliau dėl Europos pramonės politikos ponas Gerekas tai paminėjo, o vėliau paliesiu skaitmeninės temas. Visų pirma, dėl pramonės politikos. Kaip jau minėjau, Ispanija yra suinteresuota pradėti diskusiją šiuo klausimu e, ir analizuoti pramonės politikos tikslus bei įgyvendinti juos europinių lygmenių. Geriausia pramonės politika yra e, tokia pramonės politika, kuri neegzistuoja, taip kartais sakoma, tačiau tam aš negaliu pritarti. Iš tiesų mes turime kurti pramonės politiką, kuri egzistuotų, kuri būtų grindžiama konkurencingumu ir e, naujovėmis, kuri galėtų prisitaikyti prie vis didesnio, vis labiau globalėjančio pasaulio. Iš tiesų tai yra labai svarbi diskusija, todėl mes rengiamės parengti dokumentą, e, kuris bus pristatytas konkurencingumo ministrų taryboje kovo mėnesį. Ir šį dokumentą mes rengsime bendradarbiaudami su atitinkamais komisijos generaliniais direktoratais parama pramoniai visuomet turi būti susijusi su parama naujovėms, su e, parama dizaino naujovėms. kad būtų galima pateikti geresnės paslaugas ir prekes, kad mes išliktume konkurencingi. Ir tai yra esminis 2020 m. strategijos e, klausimas. Tačiau apie tą 2020 metų strategiją dar reikės kalbėti su ministrais ir komisija. Toliau dėl skaitmeninės vidaus rinkos kol kas yra dar daug nacionalinių kliučių, kurios neleidžia įgyvendinti skaitmeninės vidaus rinkos. Pavyzdžiui, tai yra licenzijų klausimas, autorinių teisų klausimas. Pavyzdžiui, licenzijos dažnai yra nacionalinės licenzijos ir e, būtų gerai siekti harmonizavimo Europos lygmenių, kad galėtume, e, pavyzdžiui, teikti tokias tarptautinės licenzijas, blanket licenses Be to e, turime užtikrinti įvairių mokėjimo sistemų saveikumą. Aišku, nereikia, atsi, e, nereikia pamiršti ir duomenų apsaugos, vartotojų apsaugos bei piniginių pavedimų saugumo. Reikia pasakyti, kad e, 70 procentų e, visų bankų sandorių yra sudaromi internetu, tai yra e, elektroniniai pavedimai, todėl reikia e, daryti viską, kad būtų užtikrintas saugumas šioje srityje ir kad rinka nebūtų segmentuojama. Galbūt E, komisija galėtų e, inicijuoti viešuosius pirkimus e, elektro, skaitmeninėje srityje. Toliau dėl vaikų prieigos prie e, interneto. Tai iš tiesų yra aktualus klausimas. Mums reikia atitinkamų susitarimų, kad būtų pasiektas interneto saugumas. E, kalbant apie vaikus ir jaunuolius, yra labai svarbu kad būtų identifikuojami tie interneto puslapiai, kurie yra netinkami naudoti vaikams ir e, jaunimui. Pavyzdžiui, mokyklose būtų galima netgi mokyti, kaip galima saugiai naršyti internete. Ir tai e, būtų e, galima tos mokymus vesti ne tik vaikams, bet ir jų tėvams. Dėkoju, sako pirmininkas. Dar yra 11 kolegų norinčių pasisakyti, ar galima užduoti klausimus kiek įmanoma trumpiau, kad visi galėtų pasisakyti, nes mums liko tik pusvalandis. Ponas Butikofer yra pirmasis klausėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė ministrė. Aš žaliųjų frakcijos vardu norėčiau jūs labai nuoširdžiai pasveikinti, nes jūs e, pakritikavote iškastinį kūrą energetikos politikoje ir jūs sakėte, kad jūs sieksite labai tvaraus energetikos vystimosi. E, tačiau manau, kad praktiškai Ispanijos vyriausybė dėje to nesiekia. E, pone Fernandes de la Vega šiandien Ispanų spaudoje pareiškė, kad vienas e, iš prioritetų Ispanijos pirmininkavimo yra pritarimas naujiems, e, naujoms, naujai valstybės paramai anglės pramoniai. Tai reiškia, e, ir taip Ispanija jau dabar e, smarkiai remia anglės pramonę. Ir manau, kad tai nėra susiję su ekologiniais tikslais ir su kova su klimato kaita. Be to mes čia kalbame apie baisę protekcionizmo formą, nes Ispanijos anglis yra žymiai prastesnė už lenkišką, kuri yra be to žymiai pigesnė. Be to Ispanijos anglis yra, e, gauna valstybės subsidijas tik tam, kad iš rinkos būtų galima išstumti Lenkijos anglį. Taigi ką mes kalbame apie e, ekologiškumą ir apie solidarumą energetikos rytyje. Ar jūs galėtumėte, kaip Ispanijos vyriausybės atstovas, e, įrodyti praktiškai savo žodžius apie solidarumą? Toliau kitas dalykas, jūs kalbėjote apie elektroninį mobilumą, e, norėčiau paklausti, kaip Ispanija įsivaizduoja e, E, kokį, kokią dalį iki 2010 metų turėtų sudaryti elektron, elektrinės transporto priemonės e, tarp transporto rušių. Jūs kalbėjote apie Small Business Act, apie smulkiųjų įmonių e, aktą, tačiau jūs nieko konkretaus apie tai nepasakėte. Gal galėtumėte konkretizuoti? Dėkoju toliau ponia Kolovska Bobinska, sako pirmininkas. Życzę panu przede wszystkim realizacji tak bogatego i ambitnego. Ne ministra, norėčiau jums palinkėti įgyvendinti tokią turtingą ir ambicingą programą. Tai yra labai svarbus dalykas. Jūs daug kalbėjote apie energetikos saugumą, apie e, dujų tiekimo saugumą pro, Nabuko projektas yra labai svarbus daugeliui valstybių, kalbant apie energetinį saugumą, tačiau šio projekto neįmanoma vystyti toliau dėl to, kad e, negalima garantuoti tiekimo iš Azerbaidžiano saugumą, nes e, Rusija daro spaudimą Azerbaidžanui ir nori kontroliuoti dujokė, dujotekius. Nabukas yra esminis Europos projektas, taigi ką, ką planuoja Ispanija nuveikti savo pirmininkavimo laikotarpiu, kad pagerintų situaciją šioje srityje? Ar jūs turite numatę kažkokių konkrečių priemonių, kad būtų kiek įmanoma greičiau pastatytas Nabuko dujotekis? Galbūt jūs žadate vykti į Azerbaidžaną. Dėkoju, sako pirmininkas, ponia Kavaljo. Presidente, Sr. Ministro, uh, gostaria de referir a importância do mercado interno da energia. Ačiū pirmininkė. Ačiū. E, norėčiau pakalbėti apie vidaus energetikos rinkos svarbą. Ir apie elektros energiją. Norėčiau paklausti, apie Iberijos pusęsalį - Ispaniją ir Portugaliją, Ispaniją ir Prancūziją. Kokie yra ryšiai tarp šių šalių ir kaip yra apjungtos bendros energetinės sistemos. Kitas klausimas, kurį norėčiau pateikti, susijęs su elektriniais automobiliais. Žinoma, būtų labai gerai ir naudinga, jeigu energijos mišinys būtų pagrystas mažesnėmis CO2 emisijomis. Tai būtų didžiulis privalumus, tačiau kyla technologinių problemų susijusių su baterijomis, taip pat logistinio pobūdžio problemos susijusių su energijos e, tiekimu tokiems automobiliams. Taip pat reikia išlaikyti ir konkurencinį pranašumą Ar mes galėsime išlaikyti savo konkurencinį pranašumą, kai atsiras elektriniai automobiliai e, su Kinė, su Indija, lyginant su vidaus dėgymo varikliais? Galbūt mes galėtum suderinti savo požiūrius ir naudoti vandenilinius variklius, ne tik vidaus degimo variklius. Yra ir kitokių strategijų, kurias galbūt reikėtų to pačiu patinirnėti ilgiai grįžiai šalia elektrinių variklių. Pona Šimanskis. Čia Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau palėti vieną ar kitą man rūpinti klausimą. Pavyzdžiui, valstybinės Ispanijos subsidijos Angliai ir tai iškreipia Europos rinką. Nėra jokių pagristų priežasčių tam. Nėra ir kažkokios grėsmės, kad nutrūks anglies tiekimas. Taigi tai visiškai netoleruotina. Dar vienas klausimas dėl elektroninės rinkos. Po plėtros 2004 metais daugelis vidurio rytų Europos piliečių negali pasinaudoti daugeliu paslaugų, kurios yra teikiamos elektroniniu būdu. Taigi galima būtų padaryti, kad elektroninė rinka iš tikrųjų užtikrinti visų piliečių vienodas teisės. E, labai ačiū gerbiamas ministrė e, už jūsų ambicingą programą, linkiu sėkmės ją vykdant. E, man rūpimais klausimais jau daug kalbėta, jūs pradėjot nuo energetikos, nuo energetikos tinklų sujungimo ir e, atsakėte į klausimus ir matyt neatsitiktinai jūs pradėjot, nes daug tai iš tikrųjų laiko buvo paskirta. Aš noriu tik pridurti e, tą temą vieną trumpą klausimą ir labai konkretų. E, siekiant sujungti energetinius tinklus, tiek elektros tinklus, o ypač dujų tinklus, e, mes Europoje turime netgi energetinės tinklų salas pasitaiko, kad e, tie projektai nesulaukia investitorių, nes nėra greitai atsiperkantis e, ekonomiškai. Tačiau jie turi nebejotiną e, pridėtinę vertę e, solidarumo, saugumo ir strateginę prasme. Ar jūs pritarsit, ar pirmininkaujantį šalis pritars, kad reikia Europai remti šitos projektus papildomai? E, koks jūsų paužiūris? Labai ačiū. Kolega Odi. Kolega Odi. Merci, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną ministrą ir nu, užduoti jams du klausimus. Vienas susijusi su institucijomis, o kitas su Ispanijos pirmininkavimu. Jūs sakėte, kad e, įsigaliojus Lisabono sutarčiai tai yra pirmasis Ispanijos pirmininkavimas ir apskritai pirmoji pirmininkaujanti valstybė, kuri dirba pagal šią sutartį. Tačiau kalbant apie komisarų postus, e, jūs pagal savo ministerijos darbo sritį turėsite bendradarbiauti su keturiais min su keturiais komisarais ir pirmas, pirmoji ministrų taryba turėtų e, gilintis į civilinę saugą ir galbūt būtų galima kaip nors suderinti bendradarbiavimą ne tik su atskirais komisarais, bet ir su atitinkamais Europos parlamento komitetais. Man e, patiko visa tai, ką pasakė Ispanijos ministras dėl Ispanijos prioritetų, tačiau norėčiau e, pasakyti tokį dalyką apie Ispanijos įtaką Lotynų Amerikoje. Jūsų vyriausybė paremė pirmininką Baroso, apie tai jūs šiandien kalbėjote labai mažai. Jūs e, nekalbėjote apie turizmo politiką. Ar nėra kažkokios įtakos, kurią jūs galėtumėte padaryti visai Europos Sąjungai? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bienvenido, estimado senor. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labadiena, ponė ministrė. Kalbėsiu danų kalbą. Eh, I deres land, i Spanien, der har man opnået store og vigtige. Jūsų valstybėje, Ispanijoje, buvo užsibriežti tikrai labai svarbus tikslai susijęs su energetikos efektyvumu, energijos tiekimo saugumu. O mes taip pat kalbame apie strategijos 2020 tikslus, tai yra sumažinti CO2 išmetalus. Tačiau kalbant apie energijos tiekimo našumą, nu, nėra jokių e, įpareigojančių tikslų. Ir Danijos parlamentas, ne vyriausybė, o parlamentas ponui Barosui nusintė laišką prašydamas e, apibriežti konkrečius ir teisiškai saikstančius tikslus energijos srityje tokiu būdu mes galėtume sumažinti energijos suvartojimą, prisidėti prie energijos taupimo. Ar galėtume mes kažką padaryti, kad daugiau sutaupytume energijos, kad mums nereiktų jos vis daugiau ir daugiau gaminti, ypač atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Uh, Todėl aš norėčiau sužinoti, ar Ispanijos, Ispanija pasisakytų už privalomus tikslus susijusius su energijos taupimu. Toliau dėl informacijos ir ryšių technologijų norėčiau užduoti vieną klausimą. E, situacija dabar yra tokia, kad internetas labai prisideda prie to, kad E, daugelis žmonių yra atriboti, nes pavyzdžiui, Rumunijoje tik 25 procentai gyventojų turi prieigą prie interneto. Kaip mes galime kalbėti apie technologinę raidą, kai e, žmonės neturi atitinkamų gebėjimų ar galimybės e, dalyvauti tame tinkle, turėti prieigą prie interneto, juk mes tik tai tokiu būdu kurs, galėtume kurti konkurencingumą, kai visi europiečiai galėtų prie, prieiti prie interneto. Ministerbūr. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Prieš kelis metus Eurosporte buvo e, tokia reklama, kurios šūkis buvo viskas yra pasaulė. Taigi mes dabar galime kalbėti apie šį šūkį, kalbėdami apie jūsų įžanginę kalbą. Aišku, mes turime e, viską padaryti, kad užtikrintume kiek įmanoma švaresnį e, anglės tiekimą, kad švari anglis būtų kiek įmanoma pigesnė. E, jūs sakėte, kad mes apskritai turime atsisakyti iškastinio kūro, tačiau trumpalaikėje perspektyvoje mes to negalėsime padaryti. Jūs kalbėjote apie energijos efektyvumą ir jūs norite naudoti brandol, e, nebrandolinę, o vėjo energiją, nors, pavyzdžiui, brandolinė energija yra žymiai švaresnė, e, nes e, Taigi norėčiau jūsų paklausti, ar Ispanijos vyriausybė galė, padarys kažką, kad būtų užtikrintas saugus brandolinio atliekų tvarkymas. Tai yra konkretus klausimas, ar jūs remiate tokius reikalavimus. Dėkoju toliau kolega Hatsimarkakis. Dėkoju ponė pirmininkė visų pirma. E, norėčiau pasveikinti tai, kad Ispanijos ministras kalbėjo apie elektrinius automobilius. E, aš. E, žinau, esu susipažinęs su šita tema, nes buvau šios temos pranešėjęs ir žinau, kad jūsų kolegos jau labai seniai kreipia didelį dėmesį į šią, į šį klausimą ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad reikia kreipti svarbų dėmesį į, į vieningus standartus, mums reikia vieningų elek, vienodų elektros lizdų, vienos, vieningos srovės. E, pažiūrėjęs į šitą lankstinuką, kurį jūs išdalinote, pastebėjau, kad jūs e, didelį dėmesį skiriate informacinėms ir šių technologijoms. Man tai atrodo gerai. E, manau, kad e, mums pavyks įgyveninti atitinkamus poveikius energeti, energi, energetikos rytyje, jeigu energetiką siesime su informacinėmis ir ryšių technologijomis. E, Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į tokį dalyką, kad mes neturėtume aklai paklusti visuomenės technologizavimui. Nes e, juk kalbant apie pavojų, kurį kelia, e, pavyzdžiui, automatizuotos mašinos žmonėms, e, niekas apie tai nekalba, bet manau, kad mes vis tik tai turime ir toliau išlaikyti žmogiškąją kontrolę mašinams. Dėkoju toliau e, Korėje de Campo. Sr. Presidente, bem-vindo, Sr. Ministro. Gostamos muito da sua apresentação e o facto. Ačiū pirmininkė. Sveikas atvykę, gerbiamas ministrė. Mes džiaugiamės jūsų pristatymu. Mano klausimas susijęs su elektriniais automobiliais. Tai labai svarbus klausimas, simboliškas klausimas. Ir elektriniai automobiliai šiuo metu yra tiesų svarbi, svarbi alternatyva. Maždaug e, dviejais metais mes atsiliekame nuo hybridinių automobilių, kurie jau yra gaminami kitose šalise, trečiosiuose šalise. Ispanijos prinkanti valstybė E, turi ambicingus planus, plačius siekius, bando įvesti paskatas Europos pramoniai, kad būtų galima gaminti novatoriškus elektrinius automobilius. Tačiau ar jūs sugebėsite užtikrinti reikiamas žinias reikiamą patirtį, kad galėtume kon konkuruoti su trečiosiomis šalimis. Ačiū. Dėkoju toliau kolega Balčytis. Ačiū gerimas pirmininkė, e, gerimas ministrė. Taip pat norėčiau pasveikinti su gana ambicinga programa ir palinkėti, kad iš tikrųjų ir toliau būtų siekiama e, reformuoti energetinę rinką, konkurencingumo, stabilumo ir visų kitų tikslų prasme bet mano klausimas būtų iš kitos ryties. E, didžiausia turbūt nuosmukį ir didžiausia įtaka dėl finansinės ekonominės krizės patyrė rytų Europos valstybės. Šitose valstybėse labai sparčiai užsidarinėja smulkios ir vidutinės įmonės, bankai sumažino kreditavimą ir kas dar labiau prisideda prie nedarbo šitome regione didėjimo ir smulkaus verslo pasitraukimo iš rinkos. Kokią pirmininkavimo valstybė, kokias yra numačiusi priemonės, kad padėti smulkiam verslui išsilaikyti šitomis sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis ir kad iš tikrųjų smulkus ir vidutinis verslas išliktų. Ačiū. Dėkoju. Na, ponė ministrė, išklausime visų klausimų ir dabar turite 15 minučių daugiau ar mažiau atsakyti į visus iškeltus klausimus. Taigi prašau žodis Jums. Intentaremos eh, un ejercicio de eficiencia, no solo energética. Pabandysiu veiksmingai atsakyti į klausimus. Čia kalbame ne tik apie energijos efektyvumą, bet ir apie veiksmingą laiko panaudojimą. Noriu padėkoti už šiltą prieimimą kurį jūs pademonstravote, kalbant apie elektrinio automobilių projektą. Elektrinio automobilių projektas negali būti sėkmingas vien dėl to, kad vyriausybės nori ar, ar parlamentas ar komisija nori, kad toks projektas pavyktų. Elektrinių automobilių projektas taip pat nebus sėkmingas vien dėl to, kad automobilių sektorius to nori. Netgi jeigu visos įmonės, visos ES įmonės to siektų, tai negarantuotų sėkmės. Sėkmė garantuos tik tai, sėkmė bus tik tuomet, jeigu Europos piliečiai pademonstruos norą ir valią turėti tokius info, into, automobilius, gauti visą informaciją apie jų pranašumus. Taip pat, kaip tai palies jų piniginę, užimtumo klausimus Europos Sąjungoje. Taigi, jeigu tai yra ekonomiškai naudinga, nėra labai brangu, jeigu tai yra naudinga ES ir visai e, planetai, tik tuomet šis projektas gali pavykti. Tai tarsi pokerio žaidimas. Labai sunku surinkti visus, visas stipriausias kortas. Taigi turime labai atidžiai ir atsargiai elgtis nes tikrai bus nedaug galimybių, kad turėsime visus tuos, visas tas stipriausias kortas. Jeigu Europos piliečiai pasisakys už elektrinius automobilius, reikės užtikrinti įperkamumą tokių automobilių, e, reikės užtikrinti tinkamą baterijų pakrovimą. Ir čia reikia atsižvelgti ne tik apie aplinkosauginius pranašumus. Tačiau jeigu visas uh, Ispanijos uh, automobilių parkas būtų tik tai uh, sudarytas iš elektrinių automobilių, tuomet sumažėtų, visiškai sumažėtų iki nulio CO2 emisijos. Tačiau jeigu vieną dieną, čia aišku yra utopija ir aš suprantu, kad tai yra tarsi žvaigždė daigoje, jeigu po 60-70 metų visi automobiliai keliuose uh, E, būtų vien e, elektriniai, tai, tai priliktų daugybės milijonų medžių pasodinimui. Taigi elektriniai automobiliai turi didžiulį potencialą, didžiulius privalumus, kalbant apie aplinkosaugą, apie taršos mažinimą. Ir čia mes iš tiesų turime pasiraitoti rankovės ir pulti prie darbo. Nes jeigu neįgyvendysime savo tikslų, didžiulės Azijos šalis tikrai mus pralenks automobilių pramonės rytyje. Kalbant apie pramonės politiką, turime investuoti į naujas informacijos ir ryšių technologijas, nes tai mums suteiks konkurencinį pranašumą likusio pasaulio atžvilgių. Ir kuo daugiau mes žinome ir skaitome apie elektrinius automobilius, tuo labiau mums jie patinka. Tačiau čia iškyla daug sunkumų šiame kelyje, kuriant elektrinius automobilius. Turime daugiau, maždaug apie 200 tūkstančių elektrinių e, automobilių Ispanijoje ir daug tų automobilių yra pakraunami, jų baterijos pakraunamos neišleidžiant papildomai pinigų. Taip, mums patinka hybridiniai automobiliai, tačiau jeigu jūs galėsite pakrauti be didelių išlaidų tokio automobilio bateriją, e, tai labai sumažins e, energijos išlaidas visiems ES piliečiams. Taigi netgi tie, kurie yra prieš elektrinį automobilį, gali įvertinti šios transporto priemonės teikiamus e, privalumus. Tai yra, kad žymiai sumažės energetikos e, ir energijos naudojimo kaštai. Čia išvelgiu didžiulį potencialą Europoje, tačiau turime elgtis atsargiai, nes e, suman, sumaniosios uh, pakrovimo baterijos ir skaitikliai ir baterijų pakrovimo tinklai yra svarbi garantija užtikrinanti šio projekto sėkmę. Taip pat kalbant apie e, reklamavimą ir skatinimą elektrinių automobilių, reikia, reikia atsižvelgti į pramonės koordinavimą. Turime įtikinti e, energijos sektoriaus atstovus, informacijos ir ryšių technologijos atstovus ir automobilių pramonės atstovus. <clears throat> Bendrai siekti šių tikslų turime įvertinti riziką, energijos e, tiekimo saugumą, nes pagal dabartinę padėtį mes negalime gaminti baterijų elektros automobiliams. Kol kas patys to daryti negalime, tačiau kai jau galėsime, tai labai palengvins e, visą padėtį. Mes rengiame e, pradinį dokumentą e, šioje srityje. Ten išdėstysime savo poziciją. Ir aš tikiuosi, kad vėliau dirbdami su komisija galėsime turėti komunikatą, kurį pateiksime konkurencingumo tarybai. Kalbant apie Angliją, manau, čia buvo šioks tos nesusipratimas. Čia mes kalbame apie Europos Angliją. Nežinau, kodėl čia išskirite Ispanijos ir Lenkijos Angliją. Nes kai aš kalbu apie vietos e, anglies išteklius, aš čia neišskiriu atskirų valstybių narių, kalbu visos ES mastu. Ir svarbu yra pabrėžti tai, kad mes remiame anglies pramonę. Ir manau, kad toks mūsų įsipareigojimas, kuris yra įtvirtintas ir Europos sutartyje, jis yra visiškai teisingas. Mes laukiame komisijos pasiūlymo Suprantama, kad čia yra daug svarbių klausimų, reikia viską įvertinti, tačiau Ispanija, kaip ir kitos valstybės narės, atlieka tyrimus anglės dvideginio sulaikymo ir saugojimo galimybės. Ir čia reikia atsižvelgti ir socialinius faktorius, ir teritorinius faktorius, kurie turėtų būti traukti naują reglamentą. Laukdami komisijos pasiūlymo, E, mes rengiame savo pasiūlymą. Ponas Odi, jūs kalbėjote apie tam tikrus e, nesuderimamumus, nenuseklumą. Nemanau, kad taip ir mums tiesiog reikia dialogo tarp įvairių žmonių, kurie atsakingi už skirtingas rytis. Tai nėra taip jau lengva išlaikyti nuoseklumą, kalbant apie ministrų portfelius, apie komisarų portfelius, Žinoma, mes jaučiame pasiekmes šių skirtingų nuomonių ir pozicijų. Ir kartais aš turiu kalbėtis su dviem ar trim atstovais iš kitų šalių, nes e, pramonės portfelis Ispanijoje apima ir turizmą, energiją, ir telekomunikacijas, o taip pat ir priekybą. Žinoma, ideali harmonizacija ir suderinimas būtų fantastiškas dalykas, tačiau aš kalbu apie dialogo skatimą ir manau, kad tai yra geras dalykas. Mes neturime dirbti kažkur užsidarę viename kampe, turime būti atviri ir tai pasitarnautų visiems. Aš pritariu Jums, kai Jūs e, nurodote sunkumus, kurie iškyla bendraujant ir bendradarbiaujant. Nežinau, kiek laiko man liko pirmininkė. Dar turiu šešias minutės. Dėl Iberijos pusėsalio rinkos E, mums labai malonu, kad tokia rinka egzistuoja. Čia pono, ponios kavalės klausimas. Dabar mes rengiame reguliavimo e, tam tikras nuostatas Iberijos pusėselį. Tačiau iškyla tam tikras e, sąsajos klausimas tarp Iberijos pusėselio ir likusio kontento per Prancūziją. Turim gerus ryšius su Prancūzija, geras sąsajas. Ir aš dėkoju Prancūzijai. Tai yra pirmas, pirmoji tinklo sąsaja, kurią sugebėjome parengti ir įgyvendinti. Turėjome 3 procentų tik tai e, sąsajas, o dabar jau taip išaugo iki 6 procentų. Ir dabar visas Siberijos pusęsalis turi tarpusavį susijęta energetinį tinklą. Tačiau turime galvoti plačiau, tai būtų tinkama priemonė, kur leistų sukurti bendrą energetikos rinką, taip pat leistų sumažinti energijos kainas, didinti konkurencingumą ir gerinti piliečių, Europos piliečių gerovę. tarp sąsajų su Portug... dėl sąsajų su Portugalija. Mes jau kūrėme reikiamas programas. Iki 2014 metų tai bus parengta. Taip pat kūrėme e, du, dujotekį e, šiaurėje. Man liko gana mažai laiko, tačiau norėčiau pakalbėti apie Nabuko projektą. Nabuko tikslas yra diversifikuoti e, dabartinius tiekimo tinklus, tiekimo kelius. Tai užtikrins naują dujų koridorių ir garantuos energijos tiekimo saugumą. Ir Ispanijos pirkaujantį valstybė remia Nabuko projektą dėl informacijos ir ryšių technologijų. Tinklas yra globalaus pobūdžio, ponas Šimanskis sakė, kad kai kurios rytų Europos šalis neturi prieigos prie visų elektroninių paslaugų. O mes manome, kad tai yra visuminis tinklas, pasaulinis tinklas ir vis labiau yra, darosi sunku blokuoti, užkirsti kelią ir prieigą prie to tiklo, tinklo. Pone Thompson kalbėjo apie piliečių teisės ir apie universalias paslaugas. Žinoma, mes pasisakome už plačiai juošių ryšių universalo naudojimą. Ispanijoje turime vieną megaitą per sekundę, tai bus nuo 2011 metų e, toks greitis interneto. Mums tai yra labai svarbi priemonė kurią turime įtraukti į Granados strategiją. Perinant prie energijos veiksmingumo kiekybinius tinkslus. Tai padaryti yra sunku, nes išeities taškas skiriasi priklausomai nuo valstybės narės. Tačiau turime skatinti įmonės, kurios tiekia energiją. Tos įmonės yra labai svarbios, jos suteiktų tam tikrą e, stimulą statybų sektoriui ir užtikrintų tvarumą. Ir energetijos paslaugų bendrovių vystimas JAV buvo labai sėkmingas. Todėl manau, kad mes turime įsipareigoti energiją tiekiančioms bendrovėms Europoje dėl kiekybinių tikslų. Turime tai išsamei išnagrinėti, išnagrinėti visus jūsų teikiamus pasiūlymus. Tačiau, kaip minėjau, šėties taškas yra skirtingas įvairiuose valstybėse narėse. Turime didinti piliečių informuotumą, viešo administravimo įstaigų informuotumą, verslo įmonių informuotumą. Tačiau būtent čia yra didžiulis potencialas, energijos tausojimas turi didžiulį potencialą ir tam reikia skirti atitinkamą dėmesį. Dėl 2014-2020 metų veiksmų e, plano. Mes jį remiame, dėkoju už jūsų prieimimą, už jūsų klausimus, už jūsų e, komentarus, dėkoju. Aš taip pat širdingai dėkoju, be kita ko ir už tai, kad leidote mums pabaigti posėdį laiku. Pone ministrė, esu tikras, kad mums susitikti teks dar vieną ar kitą kartelį ir tikiuosi, kad projektai bus sėkmingai gyvendinti. Ir linkiu Jums sėkmingo pirmininkavimo, o mums gero bendradarbiavimo su jumis. Ačiū.